friends, we will start our... Uh, Kolegos ir kolegės, pradėsime pirmąjį šių metų mūsų komiteto posėdį. Tikiuosi, kad jūsų kalėdinės atostogos praėjo maloniai, kad turėjote galimybių pavalgyti, išsimiegoti, susitikti su šeima, draugais, padandrauti po tokių nelengvų metų, o ateinantis metai bus dar sunkesni. Tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime sėkmingai dirbti, taip kaip tą darėme praėjusiais metais. Mums tikrai reikės solidarumo ateinančiais metais, jeigu norime pasiekti tų rezultatų, kurių tikimės. Taigi ačiū, kad atvykote į posėdį. Ir jeigu neklystų, galime priimti darbo atvarkę, patvirtinti ją, nieko nekeisdami. Aš tik priminsiu, kad vertimas yra vis, iš visų kalbų, išskyrus suomių, maltiečių, kroatų ir galų. Taip pat noriu pasakyti, kad ponas Česlav Hok iš ECR frakcijos kurio berots nėra. Taigi, jo nėra, tačiau jis pakeis poną Krasnodemskį ir taps užimtumo komiteto pilna teisų nariu. Ponas Krasnodemskis liks komitete kaip pakaitinis narys. Taip pat norėčiau pranešti, kad ponia Roza Esteras Feragut kuri taip pat dar neatvyko, taps pakaitinė mūsų komiteto nare. Ši ponia yra peticijų komiteto vicepirmininkė. Trečiasis pranešimas. Darbotvarkė, naujų įgūdžių darbotvarkė, kurią komisija ketina paskelbti 2016 m. kovo mėnesį. Pagal šią darbo tvarkę numatyta viso gyvenimo investicijos į žmogiškąjį kapitalą, į profesinį lavinimą, aukštesnį išsilavinimą ir į skaitmeninių technologijų ir skaitmeninių įgūdžių plėtotę, kurie yra reikalingi norint galėti aktyviai dalyvauti besikeičiančioje darbo rinkoje. Ši darbo tvarkė bus aktuali ir kultūros, ir užimtumo komitetui, todėl mes pasikvietėme komisarę Tisin atvykti į mūsų jungtinį posėdį 2016 m. balandžio 18 dieną. Užsirašykite šią datą, įtraukite ją į savo kalendorius, nes tai svarbi data susijusi su mūsų ateitim, su skaitmeninė darbo tvarkė, su skaitmeniniais klausimais. Taip pat norėčiau, kad patvirtintume 2015 m. lapkričio 10 dienos posėdžio protokolą. Prieštaraujančių nėra, todėl pereiname prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Tai yra naujosios pirmininkaujančios šalies prisistatymas, prisistatymas Niderlandų socialinių reikalų ir užimtumo ministras ponas Ašeris atvyko į posėdį. Mes norime palinkėti jam sėkmės. Pirmininkaujant. Ir tikiuosi, kad jūsų darbas pavyks mums visiems pasiekti kuo puikiausių rezultatų. Dabar noriu suteikti jums žodį. Mes tikimės bendradarbiauti su jumis ir toliau, siekdami visiems mums svarbių dalykų, tikslų, nepaisant ganėtinai sudėtingos ES ir valstybių narių situacijos šiandien. Pone Ašri, žodis Jums. Uh, ačiū pirmininkė. Labai ačiū Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai, tai buvo išminties amžius, kvailybės amžius, tai buvo tikėjimo epocha, Tai buvo netikėjimo epocha, tai buvo šviesos laikotarpis ir tamsos laikotarpis, tai buvo vilties pavasaris ir nevilties žiema. Tokiais e, žodžiais prasideda Čarlzo Dicken, Dickenso romanas Dviejų miestų istorija, kuris buvo skirtas Prancūzijos revoliucijai 18 amžiaus pabaigoje, tačiau tos eilutės visiškai aktualios ir 2016 metais, kai apie juos kalbam. Iš tikrųjų mes gyvenam tokiu laikotarpiu, kai įmonės startuolės klesti, tačiau vis labiau skaudus darosi mm, nedarbas. Tai yra daugybė galimybių, tačiau mažai šansų kai technologija tiesiog mus stumia į priekį, tačiau mes e, vėlgi grimstam tiesiog vis gilin ir e, mūsų visuomenė darosi vis e, labiau civilizuota, tačiau vis dėlto dar tebėra netinkamų darbo vietų, netinkamų darbo sąlygų. Tad kai kalbam apie 2016 metus, tai ne vien kalbos apie, ar stik, apie tai, ar stiklinė pustuštė ar pulp, puspilnė, Tiesiog e, mes e, turėtume siekti, kad e, Europa nepakryptų visiško, visiškų radikalių opozicijų linkme. Tad mes norim, nepriklausomai nuo politinė, politinės pakraipos, mes norim, kad Europa tinkamai veiktų, kad joje piliečiai būtų centrinė vieta. Jūsų parlamentas yra pati presti, viena presti prestižiškiausių institucijų pasaulyje. Iš tikrųjų, jūs, jūsų darbas daro tiesioginę įtaką visiems europiečiams ir aš džiaugiuosi galėsantis dirbti su jumis per mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Žodis parlamentas reiškia kalbėjimas garsiai, tačiau jūs parodėt, kad veiksmai bylo garsiau negu žodžiais. Ir aš tikrai esu tikras, kad mes daugiau veiksim per pirmininkavimo laikotarpį. Kartu mes galėsim padėti pamatus E, orumo nemenkinančio darbo sąlygoms ir e, maži, maži, mažesniam skurdui. Tad tikrai dabar užtenka kalbėti į orą, reikėtų daugiau dirbti, e, judinti pasaulį. Reikėtų, kad Europa pirmiausia veiktų ir apsaugotų savo piliečius. Tačiau tai yra tebėra e, didelis iššūkis, e, nors e, Europos ūkis atsigauna vis dėlto nedarbas dar labai, labai didelis. 5 milijonai gyventojų Europos yra, gyvena skurdo sąlygomis ir 25 milijonai vėlgi artėja prie tokių. Tad visa ta statistika rodo, kad reikia imtis veiksmų nes jeigu nesimsim veiksmų, tai tie 25 milijonai europiečių bus visuomenės pakraščiuose. Europa iš tikrųjų kartu ir saugo darbuotojus, ji saugo nuo nesažiningos e, konkurencijos ir užtikrina tam, kad veiktų viena bendroji rinka. Tam, kad pasiektume, e, tai pasiekti geriau veikiančią vieną bendrą rinką yra labai svarbu Tik tokiu būdu mes galėsim sustabdyti rytimąsi į, į, į, į, Ir tam mes skirsim didelį dėmesį, peržiūrėdami vadinamąją darbuotojų komandiravimo direktyvą nes e, pagal dabartinės sąlygas iš tikrųjų daugelis e, komandiruotų darbuotojų nors atlieka tą patį darbą kaip ir vietoj dirbantis darbuotojai, jie vis dėlto diskriminuojami, jų atlyginimai mažes, mažesni. Tad tokių vienodų sąlygų užtikrinimas yra labai svarbu e, vidaus bendrai rinkai, kartu svarbu konkurencingumui. Reikia stimuliuoti darbo rinkos, e, rinkos e, mobilumą, tačiau geriau užtikrinti darbuotojų teisės. Vien tik tai atnaujindami taisyklės mes galim apsaugoti laisvą darbuotojų judėjimą. Kartu reikėtų pagerinti darbo sąlygas tam, kad būtų galima pagerinti komandiruotų darbuotojų atlyginimą. Kartu reikėtų nustatyti komandiravimo laikotarpio, laikotarpį, nes teoriškai E, dabar darbuotoją galima perkelti labai ilgam laikotarpiu ir tą laikotarpį būtų, reikėtų sumažinti, sutrumpinti tam, kad tokie perkelti darbuotojai nepasidarytų priimančiosios valstybės narės darbo rinkos dalimis. Ir aš tikrai dabar e, džiaugiuosi galėsintis dirbti kartu su jumis, su vadinamaisiais mobilumo paketo dokumentais ir tikiuosi, kad per EPSCO tarybos posėdį kovą vyksianti galėsime apie tai kalbėtis ir kartu per neformalų EPSCO tarybos susitikimą e, balandžio 19-20 dienomis mes galėsim apie tai kalbėtis tam, kad tikrai stimuliuotume mintis. Aš suprantu, kad nuomonės į šią direktyvą išsiskiria, tačiau tikiuosi, kad mes, mums pavyks rasti e, bendrą supratimą. Mes tikrai turėtume užtikrinti, kad sąlygos vietoje dirbantiems darbuotojams ir e, perkeltiems darbuotojams būtų sažiningesnės. Ir tikiuosi, kad e, tik tokiu būdu iš tikrųjų tai yra mes galėsim suderinti požiūrį orumo nemenkinantis darbas kartu ir geresnis taisyklių laikymasis įgyvendinimas. Ir čia e, paminėsiu ambicingą nedeklaruoto darbo platformą, e, su kurios klausimais mes pradėsim dirbti šių metų pradžioje dar. Uh, vasario 8-9 dieną mes surenksim konferenciją, kurioje bus kalbama apie tai, kaip patikros e, gali, gali prisidėti prie tinkamų orumo nemenkinančių darbo sąlygų. Tad e, šioje konferencijoje dalyvaus darbo inspekcijų atstovai, kartu politinių sprendimų e, prieimėjai iš įvairių valstybių narių. Mes norim kad toji konferencija tiesiog būtų tos mano paminėtos platformos pradžia. Mes turėtume e, padėti tašką, tiesiog baigti e, vadinamąją pašto dėžučių bendrovių praktiką. Tokių bendrovių, kurios e, įsikūrusios valstybėse narėse ir ten moka mažesnius mokesčius ir mažesnės socialinio saugumo E, įmokas. Ir tai iš tikrųjų e, gudrus triukas tam, kad būtų galima išvengti didelių, didesnių darbo sąnaudų, e, būtent perkeltų darbuotojų kainą. Tad tą reiškinį galima išrauti, numatant geresnės kontrolės ir dabartinių tiesiog formų standartizavimą. Iš tikrųjų, tas darbas susijęs ne vien tik tai su orumo nemenkinančių užmokesčių klausimu. E, kartu reikėtų skatinti ir sveikesnės darbo sąlygas. Niderlandai jau kuris laikas e, dėjo pastangas tam, kad būtų galima iš darbo vietų tiesiog išguiti kancerogeninės medžiagas, nustatant tam tikras e, ribinės vertės. Ir čia labai malonu, kad komisijos narė Taisen pranešė, kad ji mm, imsis pastangų, e, norint nustatyti ribinės vertės e, pirmos tam tikros grupės kancerogeninėms medžiagoms. Tad tai yra pirmas žingsnis, e, nustatant saugumo ir sveikatos sąlygas darbo vietose. Europa turėtų nustatyti standartus, o nacionalinės institucijos ir socialiniai partneriai patys spręs, kaip tuos standartus įgyvendinti. Visa tai, aišku, atitinka mūsų bendrus Europos tikslus. Tad mes tenksimės e, tiesiog išgūti vėžio apraišką susijusią su e, darbu ir tam mes esam numatę konferenciją gegužės 23-5 dienomis. E, Gerbimi Europos parlamento nariai, tam, kad Europa būtų veiksmingesnė, mes turėtume sustiprinti silpniausią, būtent skurdo grandį. Nuo 2010 metų e, žmonių gyvenančių skurdo ribose skurdo sąlygose padidėjo iki 5 milijonų, o dabar daugiau kaip 120 milijonų Europos žmonių rizikuoja e, būti įstumti į skurdą ar būti socialiai atskirti. Tad e, tai yra ne vien tik tai mūsų politinė ambicija. Valstybės narės turi tikrai padėti viena kitoms, įgyventinamos e, veiksminga politika, pagal kurią būtų galima sumažinti skurdą. Tam reikia keistis gerąją praktiką, pavyzdžiais ir dėkti naujovišką požiūrį visoje Europoje. Sausį mes surenksim kolegų peržiūros susitikimus tam, kad tikrai būtų galima pasikeisti gerąją praktiką. Tuose susitikimuose dalyvaus dešimt valstybių narių. Be to, be to Niderlanduose vyks metinė konferencija skirta Europos socialiniam tinklui. Vienas svarbiausių šios konferencijos tik, e, klausimų bus e, kovos su skurdu klausimas. Čia labai svarbus yra platus požiūris į skurdą mes turėtume žvelgti plačiai, ne vien tik tai finansų prasme, socialinės e, atskirties prasme, tačiau atsižvelgiant į kitus faktorius, tokius kaip užimtumas, e, slauga priežiūra, būstas, e, mokymas švietimas. Socialinės apsaugos komitete mes rengiam tam klausimui skirtas tarybos išvadas, E, ir kad būtų įtvirtintas integracinis požiūris. Tai bus e, pateikta EPSCO tarybai birželio mėnesį. Rangus Europos parlamento nariai, mes tikrai negalim leisti, kad darbo vertė būtų išvaistoma, kad e, skurdas būtų pati, pati, pati silpniausia mūsų grandis. Mums reikia stiprios Europos, tokios Europos, kurie apsaugotų savo piliečius ir kurioje žmonės būtų centre. Tad e, labai svarbu, kad e, darbuotojai iš tikrųjų nebūtų e, išnaudojami šešėlinių darbdavių. Europa turi teikti daugybę galimybių ir šansų visiems. Tad mes iš tikrųjų turim pakloti pagrindus, e, orumo nemenkinančio darbo, skurdo mažin, mažinimo pagrindus. Tad mes turėtume pamiršti savo skirtumus ir tiesiog padaryti šiuos laikus ger, geriausiais laikais, bendromis jėgomis. Thank you, Minister Ash. Ačiū, ministrė. Iš tikrųjų, pradžia buvo labai drąsinanti, turint omenyje mūsų būsimą bendradarbiavimą. Dabar pasikeisime nuomonėmis su šio komiteto nariais. Numatėme du klausimų atsakymų raundus. Pirmiausia, grupių koordinatoriai, frakcijų koordinatoriai pateiks klausimus arba kalbės iki dviejų minučių. O po to jums suteiksime galimybę atsakyti klausimus. Davinkasa EPP vardu kalbės pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Ačiū už labai užsamų pristatymą ministrui. Visiems norėčiau palinkėti laimingų, sėkmingų naujųjų metų. Jūs pacitavote Charlesą Dickensą, o aš norėčiau pacituoti Davidą Cameroną, kuris yra taip pat pakankamai įžymus. Norėčiau jūsų paklausti, kokia jūsų pozicija dėl mobilumo duometų rinkinio, dėl išmokų vaikams, kai bus derimasi. Aš jau esu kalbėjęs su jumis anksčiau ir taip pat, kai buvo kalbama apie darybą su Junktinė karalystė, iškėliau kitą klausimą tikrųjų reikėtų pagalvoti, kaip integruoti pabėgėlius ir kaip pasiekti, kad panašių įvykių nepasikartotų Europoje. Taigi, kokie jūsų planai, planai integruoti pabėgėlius Europoje? Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį Agnės Jungėjus. Niderlandų atstovė šiame komitete. Aš dabar pasinaudosiu progą kalbėti olandiškai. Gerbiamas e, ministrė, ministro pirmininko pavaduotojų, aš sveikinu Jūs atvykus į šitą komiteto posėdį. Jūs iš tikrųjų pasakėte labai aiškę mintį, kad uh, darbo rinkos dvėjinimo tradicijas reikėtų užbaigti, reikėtų tiesiog numatyti vienodas įdarbinimo ir apmokėjimo sąlygas, taip pat reikėtų numatyti tinkamas darbo sąlygas tiems, kurie turi lankščias darbo sutartys. Labai svarbu pasirūpinti ES vidaus rinką ir tiesiog užkirsti kelią diskriminavimui. susidurime su štai kokiamis problemomis. Komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad pateiks dokumentų rinkinį dėl darbo jėgos migravimo Europoje. Atrodė, kad šitie pasiūlymai jau yra parengti, tačiau kyla klausimas, kokios paramos jums reikėtų uh, E, iš mūsų pusės, kad būtų galima daryti didesnį spaudimą komisijai. Kaip mes galėtume kartu padėti, kad šitas dokumentų rinkinys būtų pristatytas ir parlamentui. Taigi mes norėtume paklausti jūsų nuomonė šiuo klausimu ir taip pat norėtume paklausti, kaip efektyviau ES piliečiams pasinaudoti darbo rinkos privalumais. Aš Ačiū dabar ponė Makentaja, ACR frakcijos vardu. Ačiū, sveiki ministrė, malonu matyti Jūs mūsų posėdėje ir gerai, kad turime galimybę pasikeisti požiūriais. Keletą dalykų norėčiau paminėti. Jūs paminėjote, kad nedarbo lygis yra labai aukštas, ypač kai kuriuose valstybėse narėse ir kelia mūsų susirūpinimą. Gal jūs galėtumėte pasinaudoti savo turimą gale apsikeičiant geriausią praktiką tarp valstybių narių, kaip kovoti su šia problema. Tai tikrai galėtumėte tą padaryti. Labai džiaugiuosi, kad mano valstybėje yra taikomas kai kurios priemonės ir tos priemonės atvedė prie to, kad mūsų jaunimo užim, nedarbas yra mažiausias per pastaruosius dešimt metų. Ir 75 procentai darbo ieškančių žmonių yra įsidarbinę. Taigi aš manau, kad čia gera praktika būtų galima pasitar, pasinaudoti ir kitose valstybėse. Taigi jūs galėtumėte pasižiūrėti, kaip galima būtų apsikeisti tokiais pavyzdžiais, tokiais modeliais tarp valstybių. Taip pat jūs minėjote, kad kai kurios valstybės narės turi skirtingus požiūrius į komandiravimo direktyvą. Kai kurie mano, kad reikėtų pirmiausia parengti direktyvos įgyvendinimo dokumentus ir pradėti juos tą direktyvą įgyvendinti, nes kai kurie dabar parengti įgyvendinimo dokumentai visai nepadeda jos taikyti. Man atrodo, kad direktyva turėtų pirmiausia pradėti veikti prieš pradedant ją vėl analizuoti ir keisti. Na ir galiausiai jūs esate su ponu Timermansu iš tos pačios valstybės ir žinome, žinoma, norėsite geresnio reguliavimo. Kaip jūs tikitės įtraukti geresnio reguliavimo principus į tuos teisės aktus, kuriuos ketinate patvirtinti savo pirmininkavimo metu? Dėkoju. Dabar kalbės ponia Ulatornės. Tai yra vicepirmininkė atstovaujanti Aldė frakcijai. Dėkoju. Ačiū ministrė už nepaprastai įdomią ir labai konkrečią savo prioritetų pristatymo kalbą. Aš, kaip ir mano kolegos, labai džiaugiamės išgirdę, kad darbuotojų mobilumas jums bus vienas iš svarbiausių klausimų pirmininkaujant. Vis dėlto jūs nepasakėte konkrečiai, kokius pasiūlymus teiksite kaip pirmininkaujantis šalis šiais svarbiais klausimais. Aš skirtingai nuo kolegos kasą negalėjau su jumis pasikalbėti prieš posėdį ir negalėjau paklausti jūsų, kokia yra konkreti jūsų nuomonė mobil, dokumentų susijusi su darbuotojų mobilumu paketo atžvilgiu kokie jūsų ketinimai ir ko jūs tikitės iš tos diskusijos, kuri prasidės. Be to, kokius sprendimus sieksite. Galbūt galėtume konkrečiau pakomentuoti, kas bus daroma. Būčiau jums tikrai dėkinga. Kitas dalykas, norėčiau pakalbėti ir apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, kurios svarstymo ar persvarstymo pradžia esu labai suinteresuota. Žinau, kad tai yra sudėtingas klausimas, jūs pats sakėte, kad ieškosite kompromisų, jums teks jų ieškoti, bet nepasakėte konkrečiai, kokiais būdais to darys, tą darysite ir kokie tie bendri vardikliai galėtų būti. Taigi norėčiau išgirsti, kokios jūsų politinės aspiracijos, ko jūs sieksite būtent šios direktyvos atžvilgiu. Ačiū. Dabar kolegė Kari iš GUE NGL frakcijos. Eh, <clears throat> Aš kalbėsiu daniškai. Leisiu savo kalbėti daniškai. Pirmiausia, sveiki atvykę, ačiū už įžanginius žodžius. Iš tikrųjų buvo labai įdomu girdėti, išgirsti apie jūsų pirmininkavimo planus. Ypač malonu, tai, kad jūs kalbėjote apie darbuotojų perkelimo direktyvos reformą. Iš tikrųjų, tą direktyvą reikėtų peržiūrėti. Dabar jūs kartu teigiamai kalbėjot ir apie tai, kad darbo rinką reikėtų padarės, padaryti e, mobilesnę. Bet kita vertus taip, kaip tai pasiekti - darbo jėgos mobilumas ir kartu stipri apsauga. Ir šita proga pasigėdau jūsų, tiesiog pasigėdau jūsų kalboje profsąjungų paminėjimo. Tad kokį vaidmenį profsąjungos gali e, suvaidinti, kai deramasi dėl darbuotojų komandiravimo kartu socialinio dempingo teisės aktų, nes man atrodo, kad e, iš tikrųjų profsąjungos turėtų dalyvauti būtent diskusijose, dėrybose dėl e, būtent darbo rinkos ateities. Be to klausimas dėl uh, vienos, vienos mens įmonės, įmonės su, su ribota atsakomybė. Čia dabar buvo nuspręsta atmesti tą direktyvą ir todėl būtų labai įdomu išgirsti pirmininkaujančiosios valstybės poziciją šios direktyvos požiūrių. Ačiū. O dabar žodį suteiksiu poniai Tatjanai Stanokai žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū, ministrė, už tai, kad pateikėt pirmininkavimo programą. Kaip jau daugelis kolegų paminėjo, jūs, vienas jūsų prioritetų mobilumas darbo jėgos. Tai tą progą norėčiau pateikti konkretų klausimą. Kokia pirmininkaujančiosios valstybės pozicija būtų dėl e, jungtinės karalystės pasiūlymų sumažinti, sumažinti laisvą, dar, apriboti laisvą darbuotojų judėjimą. Aš pati iš Latvijos ir vėlgi todėl matau, kad e, mano, mano rinkėjams tas klausimas labai svarbus, kai šie vyksta į Airiją ir Jungtinę karalystę. Antras klausimas susijęs su socialiniais rodikliais ir socialinės dimensijos ES e, semestro e, kontekste sustiprinimas. Tad e, kaip jūs vertinat šitą priemonę? Ačiū. Dabar kalbės ponia Laura Agėja, EFDD frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė. Pone ministrė, sveikas atvykęs pas mus. Ir tikrai e, džiugu, e, kad dabar prasidėjo jūsų pirmininkavimo laikotarpis. Noriu pasakyti, kad aš tikrai, e, tik, tikrai tikiu, kad pasieks tuos jūsų paminėtus gerus ketinimus paversti tikrove. Na, o šiaip jau iki šiol mes girdėjom labai daug ketinimų pareiškimų, tačiau rezultatai pasiekti tikrai gana kuklus. Ir norėčiau jūsų paklausti štai ko. Ką jūs manot apie tokias savokas kaip nedarbas, ir galėjimas, e, galėjimas e, būti įdarbintam, e, galėjimas tiesiog rasti darbą, būtent kokiom savokoms tarp tų kelių savokų jūs teikėt prioritetą. Be to, jūs kalbėjot apie orumo nemenkinantį darbą, kartu tvarias darbo jėgas, kokybiškas darbo vietas E, ar vėlgi tiesiog siekiant, kad e, tiesiog nebūtų kūriamos darbo vietos bet kokią kainą. Toliau, komandiravimo, perkelimo direktyva. Taip, e, aš įsivaizduoju, kad apie tai taip daug bus kalbama, tačiau nematau, kad būtų pasiektas lengvas rezultatas. Nes suprantama, e, vieni iš tos direktyvos laimės, kiti, kiti pralaimės. Ir dar vienas, paskutinis dalykas. Per buvusi pirmininkavimo laikotarpį e, buvo žadama, kad bus sprendžiamos ilgalaikio nedarbo problemos. Dabar pirmininkavimo laikotarpis baigėsi, bet kita vertus vėlgi tos kalbos apie ilgalaikio nedarbo sumažinimą tarsi nutilo, aš nebegirdėjau, kad dabar būtų garsiai apie tai kalbama. Nežinau, ar komisija ką nors e, ketina pasiūlyti ir jei taip, tai norėčiau išgirsti jūsų požiūrį į tai. Ir kaip jūs, man, e, kaip jūs e, šiaip jau ketinat spręsti šį klausimą, nes iš tikrųjų tebėra dar milijonai ilgalaikių nedarbų. Pono Matan nėra, todėl dabar suteiksiu žodį ministrui. Atsakyti, atsakykite į mūsų klausimus ir tada galės pasisakyti kiti, frakcijo, kiti mūsų atsiprašau komiteto nariai. Dabar pirmiausia, pirmasis klausimų ir atsakymų raundas. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums už puikius klausimus, gerbiami parlamento nariai. Pirmasis klausimas, kurį uždavė ponas Kata. Jau užsigandau, kad paklausit mane apie kokį nors Deivido Kamerūno parašytą romaną, bet laimiai jūs atlikot staigų posūkį ir paklausėt kažką, kas yra šiek tiek geriau man pažįstama, tai yra pabėgėlių krizė. Taip, kaip mes atsakysime į šios krizės iššūkius yra labai svarbu ir tai bus viena iš pagrindinių mūsų pirmininkaujančios šalies problemų ir klausimų. Lygiai taip pat ir komisija dabar rengia iniciatyvą dėl legalios migracijos į Europą. Koks yra pagrindinis iššūkis? Rasti tinkamą būdą pasidalinti naštą Europoje, uh, ir kalbant apie pabėgėlių skaičių ir apie finansavimą, taip pat kontroliuoti srautus. Ir nemažiau svarbu, tai yra pabėgėlių krizės poveikis socialiniam ir socialiniam gyvenimui ir užimtumui. Labai daug pabėgėlių liks Europoje ir juos reikės integruoti į visuomenę, į darbo rinką. Tai yra esminis dalykas EPSCO taryba, tarybos ministrai jau kalbėjo apie tai spalio mėnesį neformaliame EPSCO ministrų susitikime. Tapo aišku, kad valstybės narės turi labai panašią nuomonę, kas dėl pabėgėlių integravimo. Taigi dabar vyksta apsikeitimo mintimis laikotarpis. Mes vėl kalbėsime apie pabėgėlių krizę būsimame EPSCO ministrų susitikime, o dabar valstybės narės kalbasi atitinkamų lygmenių, tarėsi apie tai ir kai susitarsime, mes įtrauksime tą europinį lygmenį, europinę dimenciją, kaip galima integruoti pabėgėlius į mūsų socialinį ir užimtumo pasaulį kai tai pasieks tam tikrą lygį, tai taryba irgi apie tai svarstys, apie tai kalbės. Kitas klausimas, ponios Junker. Atsakysiu jūsų kalbą. Žin, tam, kad būtų mano pasisakymas visiškai vienareikšmiškas. Taip, komisija ir komisijos, pirmininkas, ir komisijos pirmininkas Junkeris ir komisarė Tyson yra paskelbę darbo migracijos dokumentų paketo rengimą ir aš tikėjausi, kad per paskutinę tarybą jau bus paskelbtas e, šis dokumentas, bet taip nevyko ir dabar esu girdėjęs, kad tai ketinama padaryti kovo mėnesį, tačiau ketinimai nėra kažkas, prie ko mes galime taip stipriai prisirišti, neaišku, ar tie ketinimai bus įgyvendinti. Žinoma, džiaugiuosi, kad jūs norite padėti mums daryti spaudimą, kad šis dokumentų paketas būtų pateiktas kuo anksčiau. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir kalbantį su komisija tikrai reikia nuolat pabrėžti, kad ši tema europiečiams yra nepaprastai svarbi ir visi suvokiame, kad ji ne tik svarbi, bet ir labai skaudi ir kebli. Tačiau tai negali reikšti, kad visa tai iš vis nebus daroma dėl to, kad tema sudėtinga, kad mes vis nukelsime ir nukelsime ją vėlesniam laikotarpiu, kol galiausiai iš vis nieko nebedarysime. Pirmininkaujantis šalis, nors supranta, kad šis klausimas labai keblus, vis dėlto spaus komisija ir toliau, kad dokumentai būtų rengiami. Ponios McIntyre klausimas. Jūs kalbėjote apie apsikeitimą mintimis ir geriausią praktiką kovojant su nedarbu. Sutikčiau su jumis, kad tai yra valstybių narių reikalas ir valstybės narės pačios turi perimti gerąją praktiką, turi imtis teisingų priemonių, turi atlikti reformas ir panašiai pasilyginti su kitomis valstybėmis narėmis, apsikeisti informaciją yra nepaprastai naudingas dalykas. Čia dėl to nėra jokių abejonių ir aš tikrai tik apsidžiaugčiau, jeigu valstybės narės pasinaudotų šią galimybę ir atliktų tikrai rimtą padėties palyginimą, ne tik norėdamos išgirsti, kaip gerai vienas ar kitas dalykas yra daromas kitose valstybėse, bet ir iš tikrųjų įsisavindamos tą informaciją ir pritaikydamos ją savo šalyse. Kitas dalykas - tai darbuotojų komandiravimo direktyva, kuri yra susijusi su tam tikrų nerimų iš valstybių narių pusės. Kai kurie yra išreiškę aiškiai, kad jie labai nerimauja dėl to. Komisarė Tyson kalba apie tikslingą komandiravimo direktyvos peržiūrą. Tai ji nebus visa peržiūrima, tačiau bus peržiūrima tikslingai nusistačius konkrečius uždavinius. Taigi, aš manau, kad tie klausimai, kurie bus išspręsti, kurie bus persprendžiami, persvarstomi, bus susiję su konkrečiomis problemomis, konkrečiais atvejais, kurie bus nagrinėjami. Taigi manau, kad reikėtų ieškoti galimybių susijęti skirtingas nuomonės, ieškoti jiems bendrų vardiklių, nes klausimas nepaprastai svarbus. Kita vertus, mes galime kol kas tik tai laukti, ką pasiūlys komisija. Tai susiję ir su tuo klausimu, kurį uždavė ponė, kurį uždavė ponė Jumherijus. Anksčiau ir vėliau vis tiek komisija turės tą padaryti. Taip, labai svarbu, kad įgyvendinimo direktyva taip pat būtų įgyvendinama pilnu mastu. Visiškai su tuo sutinku ir galiausiai geresnis reguliavimas. Taip, jis turi būti viso, visų teisėkūros procesų pagrindas, ar tai būtų teisės aktų, naujų teisės aktų kūrimas, ar senų teisės aktų peržiūrėjimas. Mes bet kuriuo atveju stengiamės, kad nauji teisės aktai ką nors patobulintų, ar tai būtų sveikatos ar apsaugos sritis. Ponios Karis klausimas dėl profsąjungų vaidmens. Taip, mums reikia tokių socialinių partnerių, jie nepaprastai svarbus ir socialiniai partneriai turi būti bet kokios reformos, bet kokio reformos proceso sudėdamoji dalis. Aš esu iš tradicinės sanklodos valstybės, kurioje nuolat bendradarbiauja socialiniai partneriai, darbuotojai ir darbdaviai ir prisima atsakomybę už pokyčius, kurių ketinama imtis. Taigi mums reikia žinoti, kaip tam tikri teisės aktai dirba realybė, kaip jie veikia realybėje ir tai mes esame priklausomi nuo jų info, teikiamos informacijos, konkrečių darbo rinkos dalyvių teikiamos informacijos. Taigi jų indėlis į mūsų darbą yra nepaprastai svarbus, todėl mes tikrai ir toliau su jais konsultuosimės teisėkuros proceso raidoje. Taip, vieno asmens įmonių direktyva tai nėra EPSCO tarybos tema, bet mes žinoma, neišleisime iš akių šios problemos, žiūrėsim, kokia tai, kok, kaip tie klausimai vystosi ir kiek galėdami prisidėsime prie to. Pone Zdanoka uždavė klausimą dėl mano požiūrio į taip vadinamasias Britų idėjas dėl tam tikrų naudojimusi tam tikromis socialinėmis sistemomis ir panašiai. Na, reikėtų pažiūrėti, ką pasiūlys pirmininkas Tuskas ir visi žinom, kad tai nėra tokia visiškai tuščia lenta, tai nėra tabulė rasa, tai yra tam tikras yra tam tikri principai, kurių reikia laikytis, bet visi mes norime, kad, Europ, kad e, Britanija išliktų ES nare ir tai naudinga ir ES, ir Britanijai. Antra vertus, visiems turi būti iš tų naujų principų persvarstymo naudos. Ir nediskriminavimo principas yra vienas iš pagrindinių mūsų sąjungos ramščių. nieko naujo čia nepasakysiu, visi tą žino, kad tai yra svarbus aspektai. Antra vertus, mes turime pirmiausia palaukti Tusko pasiūlymo ir tada pažiūrėti, kaip mes visi kartu galime, galėsime įvertinti tą pasiūlymą, ar jis yra tinkamas mūsų tolesnio darbo pagrindas, ar jis galės būti patvirtintas. Aš, kaip pirmininkaujančios šalies atstovas, kol kas matau savo funkciją labiau kaip mediatorius tam, kad tas procesas įsivažiuotų, kad mes pasiektume abiejų tikslų. Tai yra ir naudos 28 valstybėms narėms ir išlaikant Britaniją, aišku, sąjungoje. Tai nebus labai lengvas darbas, kaip galime visi įsivaizduoti. Norėčiau, kad būtų kitaip. Tai mane nustebintų. Pone Agėja kalbėjo apie dilemą ir pasirinkimą tarp darbo ir nedarbo. Ar tai yra natūralus pasirinkimas? Galbūt jis yra priverstinis ir neteisingas. Aš manau, kad mes negalime leisti savo taip paslysti ir galvoti ar tikėti, uh, kad konkurencija dėl atlyginimo ar, sakysim, iškėlimas darbo vietų į Aziją yra kažkokia išeitis. Europai reikia būti kūrybiškesniai, reikia būti verslesniai, inovatyvesniai, dirbti efektyviau. Tai reiškia, kad darbo rinkai keičiantis, didėjant technologijai, stiprėjant technologijoms, didėjant robotų dalyvavimui ir uh, apskritai spartėjant visiems procesams mums reikia stengtis, kad turėtume ir daugiau darbo vietų, ir geresnių darbo vietų, orumą nežeminančių darbo vietų. Galbūt nereikėtų taip labai pasitikėti tais, kurie sako, kad tai yra paprasčiausias pasirinkimas tarp darbo ir nedarbo. darbo kad reikia rinktis bet kokį darbą, koks tik yra siūlomas, bet kokio lygio ir panašiai. Tai netitinka europinių mąstymo standartų. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Pone Tonais paklausė manęs, ką, kaip aš galėčiau konkretizuoti pasiūlymus dėl darbo rinkos mobilumo didinimo dokumentų paketo. Na, mes galėtumėm konkrečių pateikti pasiūlymų dėl trukmės, komandiravimo trukmės, šiek tiek konkrečiau suformuluoti nediskriminavimo principus, tai kad atlyginimai turėtų būti vienodi ir vietos, ir komandiruojamiems darbuotojams ir panašiai. Bet atvirai sakant, aš nemanau, kad dabar Niderlandai turėtų teikti kažkokias tai savo mintis tais klausimais. Manau, kad valstybė, kuri pirmininkauja, turėtų kaip tik stengtis ieškoti kompromisų tarp valstybių narių teikiamų pasiūlymų ir komisijos teikiamų pasiūlymų. Mes esame tarsi tarpininkas ar mediatorius, kuris stengiasi dirbti su visomis šalimis ir su jumis be kita ko. Uh, tam, kad pasiektume rezultato. Taigi mūsų uždavinys yra greičiau produktyvumo didinimas. Aš nenorėčiau labai konkretizuoti savo, pač, savo šalies konkrečių pasiūlymų, nes tai ne visiškai atitiktų mano dabartinę funkciją artimiausiais mėnesiais, kuriais aš, mūsų šalis pirmininkaus. For... Jūs atsakėte į pirmo raundo klausimus, dabar perėmė prie antrojo klausimų raundo. Pirmiausia, suteiksiu žodį Lenats. Ačiū pirmininkė, sveiki, gerbiamas ministrė pirmininkė. Aš taip pat pasinaudosiu progą ir kalbėsiu Niderlandų kalba. Norėčiau padėkoti už jūsų labai aiškų lūkesčių išsakymą lūkesčių susijusių su darbo jėgos judumo dokumentų rinkiniu. Aš tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime šį pusmetį ir vėliau, tačiau mane stebina tai, kad šitas darbo jėgos judumo dokumentų renginys apriepia arba sutelkia dėmesį tik tai į darbuotojų komandiravimo direktyvą. Žinoma, Daug žmonių mėgs, norėtų vykti dirbti į kitą valstybę, tačiau susiduria su neįveikiamomis kliūtimis, pavyzdžiui, nėra koordinuojamos e, socialinės išmokos ir iš esmės praktikoje iškyla papildomų kliūčių, atsiranda papildoma administracinė našta ir todėl šitas judumas darbo jėgai nėra pakankamai užtikrinamas. Pone Rodrygės, gerbiamas ministrė, sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą ir suprantu, kad iš tikrųjų kyla didelių nuogastavimų ypač dėl to, kad komandiruotų direktyva nėra tinkamai įgyvendinama ir nepasiekiamas tikslas. Tačiau reikėtų prisiminti ir tai, kad socialinis dempingas skatina judumą ir be to į jaunimo užimtumą yra nevienai išvelgiama Europoje. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs ketinate spręsti būtent štai kokį klausimą. Kaip jūs bendradarbiausime su, su finansų ministrais, kaip EPSCO taryba ir ECOFINAS bendradarbiaus, kad būtų parengta ekonomikos politika palanki investicijoms, darbui ir turint omenyje Europos semestrą Norėčiau pasiteirauti, kaip jūs ketinate organizuoti savo darbą kartu su finansų ministrais, turint omenyje augimo apžvalgą ir taip pat ekonomikos tendencijas euro zonoje. Kaip bus gerinamos užimtumo sąlygos, kaip jūs ketinate toliau taikyti socialinius tikslus, socialinius e, indikatorius, indikatorius, kad Europoje būtų užtikrinta kuo geresnė įvairių politikos ryčių sanglauda. Taip pat, kaip bus laikomasi pagrindinių teisių, dėl kurių komisija yra, ketina pateikti ekonominiai ir pinigų sąjungai valdyti atitinkamą dokumentų rinkinį. Faktie. Merci, Madame la Présidente, merci, Monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ministrė. Išklausiusi jūsų pasisakymo, mm, noriu padėkoti ir paminėti tris dalykus. Pirma, Jūs kalbėjot apie, apie ryštą kovoti su skurdu, tiesiog e, žvelgiant į šį reiškinį plačiai. Ir jūs pabrėžėt štai ką, kad krizė nedarbo pagilėjo, ypač moterų skurdas ir kartu karjerų ir, e, darbo, e, karjerų ir užmokesčių neligybė yra tarp vyrų moterų, tai kaip jūs ketinat šiaip jau tą spręsti, nes mes iš tikrųjų kalbam apie tikrą ekonominę, politinę ir socialinę problemą, jos negalima ignoruoti. E, e, tad e, vėlgi, kai nedarb, nedarbos, tai yra darbo sąlygos nevienodos ir panašiai. Toliau, kitas klausimas - jaunimo nedarbas. Jūs minėjot apie e, darbo stažą, apie profesinį perorientavimą ir kitus klausimus. Bet gal jūs galėtumėt padėti mobi, padėti mobilizuoti valstybės narės. Nes jūs paminėjot, kad daug žodžių pasakyta buvo, tačiau mažai darbų. Uh, nes vėlgi tada galva kelia eurofobai, euroskeptikai tokio, tokiomis aplinkybėmis. Mes turėtume kurti Europą veiksmingai ir tikrai turėtume jauti griepti už šaknų, už ragų. Trečias dalykas darbuotojų, mm, darbuotojų mm, sveikatos, vadinama direktyva, kai darbuotojus veikia elektromagnetiniai laukai. Šie, šių metų pirmą Liepos pirmą dieną e, jau pažadėta pateikti konkretų pasiūlymą, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi priemonių, kad apsaugotų savo darbuotojus, kurie dirba elektromagnetinių bangų sąlygomis. Ačiū. Toliau Jūta Steinruk. Ačiū, ministrė. Aš socialdemokratų frakcijos vardu ir kaip koordinatoriai norėčiau pritarti jūsų suformuluotams prioritetams, taip pat jūsų e, siekiui pagerinti darbo sąlygas ir kovoti su diskriminavimu. Kova su socialinė atskirtimi ir skurdu, sakėte, gali būti pradėta keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais Europoje. Tačiau jeigu aš pažvelgčiau į kitas valstybės narės ir paieškočiau tų gerosios praktikos pavyzdžių, tai nelabai jų raščiau. Galbūt, jeigu aptiksime tokius pavyzdžius, vis dėlto susidursime su finansavimo problema. Atrodo, visa tai yra skurdo problema. Europos jaunimo iniciatyva buvo pristatyta prieš porą metų, o dabar tiesiog prašytume jūsų paramos. Paramos, kad kiekvienas vaikas, negyvent, kiekvienas vaikas negyventų skurde, kad jisai galėtų lankyti mokyklą, kad jisai gautų e, tinkamą maitinimą. Ir aš manau, kad šioje srityje visos valstybės turėtų veikti iš vien. Dėkuoju, kolega man kalbės dabar. Ačiū pirmininkė. Ministrė, aš norėčiau grįžti prie David Kaza, kuri kalbėjo apie pabėgėlius. Mūsų mm, e, regione tiesiog rinka yra prisotinta ir mes negalime apskritai nieko priimti daugiau į savo darbo rinką, tačiau kalbėdami apie emigrantus mes turėtume pagalvoti apie jų prieimimo kultūrą. Tačiau prieš tai turėtume paklausti, kur yra kitų sričių, kitų valstybių narių solidarumas. Mes kalbame apie socialinį fondą, integravimo fondą, Ir vis dėlto, jeigu neužtikrinsime solidarumo tarp valstybių narių, tai kalbėdami savo šalyse, savo rinkiminėse apygardose visada išgirsime priekaištus, kur yra kitos valstybės, kurios nerodo solidarumo. Be to, kai kas teigia, kad mes priimsime, integruosime pabėgėlius, tačiau tik tai krikščionis. Taigi reikėtų pagalvoti apie realų solidarumą, kita vertus, tam tikroms valstybėms reikėtų sumažinti lėšas, kurios yra nukreipiamos į solidarumo fondą. Vienas valstybės veikia tinkamai, kitos apskritai nieko nedaro, ar yra kokiu nors galimybių, svertų, įrodymų, vertinimų atskirose valstybėse narėse, kad tie skaičiai įrodymai, skaičiai tiesiog įrodytų, jog kai kurios valstybės apskritai nieko nedaro. Aš manau, kad ne tik vienos valstybės narės turėtų spręsti tų socialinių išmokų klausimą, tiesiog reikia kalbėti apie bendrą europinį tapatumą. Yes, thank you for that. We'll give the floor to. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Piri, ponui Pirinski. Ačiū pirmininkė. Ministrė, ačiū Jums už Jūsų prezentaciją. Noriu užduoti du klausimus. Vienas susijęs su nedeklaruoto darbo platforma. Jūs minėjote ją ir pabrėžėte, kad darbo inspektoriai čia vaidins labai svarbu vaidmenį. Ar Jūs nemanote, kad šita platforma turėtų būti daug konkretesnė, daug platesnio požiūrio, kad ne tik būtų nustatomas e, tas nedeklaruotas darbas, bet ir sudaromos galimybės nedeklaruotą darbą paversti deklaruotų darbų. Tai būtų pagrindinė užduotis ir tarybos tekstas turėtų būti nukreiptas šią linkmę. Tai reikštų, kad būtų įtraukiami socialiniai partneriai ir profsąjungos. nes šie partneriai pagal platformos nuostatas turėtų būti įtraukti ir į išvadų sudarimą. Kitas dalykas, to klausė ir ponė Rodrygės. Kaip jūs ketinate orumo nežeminančių darbo sąlygų nuostatas įtraukti į semestro, europinio semestro nuostatas? Mes girdėjome, kad neseniai buvo pabrėžtas nacionalinių konkurencingumo tarybų vaidmuo. Ar jūs Nemanote, kad reikėtų nerimauti dėl to, kad ryšiai tarp valstybių, tarp piliečių ir ES ir taip yra labai silpni. Ir jeigu sustiprės konkurencingumo dalykai, tai mes dar labiau pasuksime netinkamą linkme. Uh, Madame Ribeiro, floor is yours. Toliau kalbės ponė Ribeiro. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau visiems palinkėti sėkmingų naujųjų metų, ypač ministrui, sėkmingo darbo, pirmininkaujant Europos Sąjungai. Na, aš noriu užduoti daug klausimų. Jūs kalbėjote apie mobilumo paketą darbuotojams. Nepamirškime, kad mobilumo dokumentai susiję, arba mobilumo galimybės tiesiogiai susiję su ES piliečių kvalifikacijomis. Mes čia esame nemažai nuveikę, bet ir toliau dar yra problemų pripažįstant diplomus ir profesinį išsilavinimą valstybėse narėse. Reikia bendradarbiauti daugiau ir tarp valstybių narių ir ES lygmenių, keistis patirtimi gerinant šią sistemą. Tai turi būti nuolatinė sistema, o ne tik priešokiais atliekami dalykai, ypač kai kalbam apie naujas, naujus įmonių tipus, naujas darbo vietas. Kitas dalykas - socialinė ekonomika, kurią mums reikia stiprinti. Socialiniai dalykai negali būti paliekami tik tai vyriausybių ir socialinių organizacijų atsakomybė. Čia ir įmonėms tenka labai svarbus vaidmuo. Ar jūs ketinate ką nors nuveikti tuo klausimu, kad sukurtumėte, pavyzdžiui, statutą, socialinių įmonių statutą? Ar galite susijęti tai su Europos semestro uždaviniais? Aš kaip matau, komisija čia siūlo tokią kaip ir aukštyn einančią spiralę, įtraukiant daugiau piliečių, nes dabar piliečių dalyvavimas tikrai yra menkas. Socialinė dimensija kaip tik turi būti stiprinama, o dabar yra atvirkščiai. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Ar tas vystimasis aukštyn, vertikali konvergencija, jeigu taip galima būtų pavadinti, ar tai yra geras dalykas ir ką ES gali padaryti, kad stiprintų tokią vertikalę konvergenciją, nesikiždama į valstybių narių subsidiarumą. Kitas dalykas, kai yra skatinami kokie nors dalykai socialinės dimensijos sąskaita, yra negerai. Ar ketinate ką nors padaryti, ar numatyti daugiau veiklos EPSCO tarybai? Tai labai svarbus piliečiams dalykas, todėl aš jums formuluoju tai kaip prašymą. Mes nuolat girdime, kaip ekofinas dirba, bet niekada nieko neišgirstame, ką veikia EPSCO taryba. Pasidalinkite tuo. Dėkoju. Toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu čia. Taip, jau turėjom progą susitikti per misija, kai buvo rengiamasi jūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Iš tikrųjų buvo labai įdomu, mes pagilinom daugelį e, klausimų, kalbėjom apie, taip dabar kalbėjot apie nedarbo lygį Europos Sąjungoje, bet kartu yra m, mm, labai nedidelių tolygumų tarp regionų, atskirų valstybių narių. Yra tam tikro pri, pri, prievartinio komandiravimo atveju tam tikrose valstybėse narėse, kai įmonės verčia savo darbuotojus e, vykti kitur. Tad e, jūsų prioritetai kokie? Dirbti su būtent darbo jėgos mobilumo e, tam tikrom orumo nežeminančiom sąlygom klausimai. Nes e, dabar dar moteris kartu diskriminavimo aukos dažniau negu, negu uh, negu vyrai. Dabar vėlgi atsisakyta buvo motinystės atostogų direktyvos projekto, dabar pateikt, jūs paminėjot naujos direktyvos projektą, bet kita vertus, kaip vertinant būtent diskriminavimo klausimus vyrų ir moterų. Toliau, kitas klausimas susijęs, tas pasirinkimas tarp bet kokio darbo ir tarp, ir tarp nedarbo. Ir čia vėlgi dabar kalbama apie darbo tam tikrų sąlygų atnaujinimą, bet kartu vėlgi ne, ne, nepakankamai užtikrinant darbuotojų teisų. Ir norėčiau išgirsti jūsų poziciją šiuo klausimu, nes ponė Žauau jau paminėjo beje klausimą, koks ryšys tarp EPSCO ir ECOFINO tarybų, sprendžiant investicijų klausimą, investicijų į švietimą, uh, per, perkvalifikavimą į moks, mokslinius tyrimus, kadangi Europa smarkiai atsilieka šioje srityje. Tad kaip užtikrinti tokį investicijas, kad mūsų tiesiog e, įmonės išsilaikytų pasaulio rinkoje. Ir toliau dar, kaip e, jūs, kaip EPSCO pirmininkas, ką jūs mastot apie tuos susitarimus e, dėl tarptautinės priekybos, antai dabar vėlgi uh, matom, sakykime, Kinijos atvejį, kuris Kinija, kuri tiesiog, galima sakyti, judina mūsų tokius svarbiausius e, pramonės, e, svarbiausias pramonės šakas, bet kartu nesilaikydama laisvos priekybos e, susitarimų tam tikrų sąlygų. Tad koks jūsų požiūris į tokius tarptautinius priekybos susitarimus? Ponas Balaks. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys klausimai ponui ministrui. Jūs minėjot, kad e, dabar laikomasi vienodo požiūrio, kad jeigu mes visi siekiam vienos gerai veikiančios vienos bendros rinkos, tai negalima leisti, kad darbuotojų teisų apsauga būtų labai e, įvai, nevienoda. vienoda Ir dabar tokie klausimai. Kalbėdamas apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, jūs minėjot apie tikslinę šitos direktyvos peržiūrą ir paminėjot e, nevienodų užmokesčių problemą. Ar Ar vėlgi dabar kalbant apie gryną darbo užmokestį ir bendrą darbo užmokestį ir kartu atsižvelgiant į socialinės įmokas, kurias atlieka darbdaviai įmonės, jos yra nevienodos. Ar jūs kartu irgi spręsit šitos klausimus, atsižvelgsit į tuos aspektus? Toliau paminėjot kartu pašto dėžučių e, įmonės vadinamasias E, kai įmonės užsiregistruoja tam tikrų adresų, jūs minėjot, kad reikėtų reformuoti taisyklės su tuo susijusias. Ir trečias klausimas, e, tai susijęs su ponios Rodrygės klausimu apie tą socialinį ramstį. Jūs paminėjot Liepos mėnesį, kai bus pateikiamas e, konkretus pasiūlymas, tad norėčiau išgirsti konkretesnio jūsų paaiškinimo. Tikoju. Pane Ansonder, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui ministrui už tai, kad e, komandi, darbo jėgos mobilumas yra vienas iš svarbiausių jūsų prioritetų, tad mes galim jūs tik skatinti šituo klausimu. Ir jūs kalbėjot apie tai daugiau per darbuotojų komandiravimo direktyvos e, aspektą, bet aš norėjau e, paminėti kartu ir tokių E, praktikantų judumą, mobilumą. Praktikantų mobilumas yra svarbus ES lygių, nes būtent tokio judumo e, dėka jauni, jauni būsimi darbuotojai gali tikrai įgyti geresnių kvalifikacijų, uh, Ir kartu tai irgi sustiprintų Europos e, pilietių, pilietybės e, tiesiog klausimus. Antai dabar yra tokios programos kaip Erasmus, ten irgi kalbama apie tokį judimą, judumą. Tad norėčiau išgirsti, kokiom priemonėm jūsų manimų mes galėtume labiau skatinti tokį e, judumą E, praktikantų judimą, kaip valstybės narės galėtų tiesiog daugiau veikti šiuo klausimu. Kitas klausimas ministrui. Taip, dabar mes nemažai jau prisidėjom tam, kad būtų sukurta skaitmeninė rinka e, ir kokių minčių ar kokią programą ar programų turėtumėt paminėtumėt, E, kurios padėtų ES piliečiams įgyti skaitmeninių įgūdžių ir tiesiog visavertiškai dalyvauti e, vienoje bendroje ir skaitmeniniai rinkoje. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, ponė Jane Collins. Ačiū, ministrė. Kamerūnas pateikė ES siūlymą persidarėti su jungtinėmis karalystėmis ir taip pat tiesiog uždrausti jungtinėje karalystėje darbo ieškantiems žmonėms e, socialinės išmokas. Ko gero, nepavyks susitarti dėl to su kitomis valstybėmis ir Junktinė karalystė su komisija. nes tai galėtų būti suprantama kaip migrantų diskriminavimas. Tiesiog Kamerūnas pateikdamas šitą siūlymą dėrėtis, ko gero pats supranta, kad susidėrėti tikrai nepavyks. Nežinau, ar čia buvo klausimas, tačiau jeigu supratote, kad tai klausimas, galite jį atsakyti. O, žinoma, Dabar prašau atsakyti į visus kitus klausimus, kurie iš tikrųjų buvo klausimai. Taigi, klausomės jūsų atsakymų. Dėkoju. Apgailestauju, kad e, ištamei neatsakysiu į visus klausimus dėl to, kad neturiu pakankamai daug laiko. Tie visi klausimai rodo, kad šiame komitete vyksta labai įdomios diskusijos ir man, žinoma, labai malonu dalyvauti juose. Lenartas paklausė Niderlandų kalbą ir aš atsakysiu jam taip pat Niderlandų kalbą. Jūs teisus. Mes negalime diskusijoje tiesiog iškelti neigiamus judumo aspektus kai kal... tiesiog nepakanka tik tai kovoti su neigiamomis judumo pasiekmėmis, kadangi yra ir įvairiausių palankių e, aspektų, kurie padėjo mums sukurti geresnę gerbuvį, labiau nutolusiuose regionuose, pasienio regionuose. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų stiprinti abipusį pasitikėjimą visoje Europoje, ne tik tai didesnio pasitikėjimo reikėtų esminiais klausimais, bet ir praktiniais klausimais. Įmonės turėtų pačios, turėtų, turėtų pačios ieškoti galimybių, kaip užpildyti kuo veiksmingiau turimas laisvas vietas. Timermans iš tikrųjų pateikė priimtiną pasiūlymą ir, manyčiau, teisinga teikti, kaip tai padarė EPP, jog mano požiūris yra iš tikrųjų subalansuotas. Būtent tokio požiūrio laikysiuosi ir vėliau. Kiti klausimai Galbūt nepaminėsiu kiekvieno, kas jį uždavė, tačiau dabar pabandysiu atsakyti į Rodrygės klausimą. Žinoma, jūsų iškelta tema yra labai svarbi. EPSCO ir ECOFINO pusiausvyra. Politikos koordinavimas, kai yra pateikiamos valstybėms rekomendacijos pagal Europos semestrą, kai yra siūloma atsižvelgti į tai, jie buvo aspektus, kai tos rekomendacijos yra teikiamos. Ekofinas puikiai supranta, kad Europai reikia daugiau darbo vietų. Supranta, kad reikia kurti papildomas darbo vietas ir tai Ekofinas puikiai suvokė. Tačiau yra numatomos iš ankstinės sąlygos darbo vietoms kurti, tiesiog turimas omenyje socialinis modelis, socialinis ramstis ir būtent čia, šioje srityje galima EPSCO ir ECOFINui puikiai bendradarbiauti. Žinoma, nenorėčiau kalbėti apie naują tų tarpusavio santykių sandarą, tačiau vis dėlto šitas klausimas turėtų išlikti mūsų darbo tvarkėje. Ir tai yra, manyčiau, pats tinkamiausias atsakymas į jūsų klausimą. Dėl socialinių rodiklių. Iš tikrųjų, jie yra labai svarbus siekiant parodyti, kad, jie, kad mes kūrime tam tikrą vertę, tačiau kad sugebame ją ir išmatuoti. Lyčių aspektas, kai kalbama apie skurdą ir atskirtį Europoje. Iš tikrųjų, moteris yra labiau pažeidžiamos darbo rinkoje, ir jos moka didesnę ekonominės krizės kainą. Todėl lyčių klausimas, lyčių lygybės klausimas turėtų būti keliamas nuolat, tačiau suvokiant, kad galutinai išspręstas jisai dar greitai nebus. O Kai kalbame apie socialinę atskirtį, apie kovą su ją, visada turime turėti omenyje ir nedėkingą moterų padėtį darbo rinkoje. Lyčių lygybė turėtų būti užtikrinama visočia, visose politikos srityse ir taip pat siūlant konkrečias skurdo mažinimo priemonės. Steinbrück kalbėjo, kad jaunų žmonių patekusių į skurdą klausimas yra labai opus šiandien. Ir šį klausimą reikia spręsti, kai yra kalbama apie socialinės atskirties, apie skurdo mažinimą ir mes norėtume šitą klausimą įtraukti į platesnį europinį kontekstą ir užtikrinti atitinkamą ryšį tarp uh, priemonių skatinančių užimtumą, tarp uh, tų priemonių, kurios yra rekomenduojamas valstybėms narėms, kovojant su skurtu. Taigi valstybės narės turėtų pačios siekti mokytis vienos iš kitų, kadangi ne visada reikia sutelkti dėmesį į papildomą finansavimą. Reikėtų galvoti apie veiksmingas priemonės, veiksmingą veiklą ir, žinoma, suvokti, į kokią padėtį yra patekę pastaruoju metu jauni žmonės. Kalvodami apie Europos ateitį mes turime ryštingai spręsti jaunų žmonių skurdo problemą. Socialinis aspektas buvo paminėtas ne vieną kartą jūsų klausimuose. Iš tikrųjų, mes vykdome savo pažadus, Ir nekartą minėjome, kad socialinės teisės atsispindės atitinkamame komisijos pasiūlyme, kuris pasirodys artimiausių metų. Aš tiesiog išreiškiau viltį, kad šitas pasiūlymas artimiausių metų bus pateiktas. Tikiuosi, kad iki birželio mėnesio EPSCO tarybos tai bus padaryta ir kad jame bus suformuluoti pagrindiniai principai, kurie atsispindėjo mūsų ankstesnėse diskusijose. Tiesiog mes turėtume sutelkti dėmesį į socialinę konvergenciją Europos mastu, tiesiog atsakyti į principinius klausimus. Dėl to, ar reikia siekti konkrečių darbo vietų, ar tiesiog didinti užimtumą kai šitas klausimas, kai pirmoji iš to klausimo dalis bus e, į šią pirmą dalį atsakyta, kai bus sukurta daugiau darbo vietų, tada bus galima pereiti prie antrojo šio klausimo aspekto. Renija klausė apie e, darbo ir asmenio, privataus gyvenimo pusiausviros užtikrinimą. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti, kaip spręsti šitą problemą, kadangi ji yra labai svarbi darbo rinkai, taip pat jinai yra svarbi ir konkretiems darbuotojams. Taryba turėtų pagalvoti, kaip e, užtikrinti privataus gyvenimo testinumą ir kaip e, išsaugoti prieigą prie darbo rinkos, kadangi darbo rinkai reikalingi visi - tėvai, motinos, e, vaikai, jaunimas. Taigi mes manome, kad reikalingas lankstumas, reikia atsižvelgti įvairius e, skirtingose valstybėse taikomus pavyzdžius. Manyčiau, kad visą tai galima užtikrinti ir manau, kad komisija ir šią temą pateiks konkrečius ir veiksmingus pasiūlymus. Arenija teiravosi apie investicijas į darbuotojus. Pirmiausia, yra labai svarbu sukurti, įdėkti reikalingus darbo jėgos gebėjimus, įgūdžius. Žinoma, tų įgūdžių skiepijimas, dėgymas nėra naujas dalykas, tačiau dabar labai svarbu galvoti apie pačius svarbiausius įgūdžius reikalingus kintančiai darbo rinkai. Jeigu mes modernizuojame Europą, tai mes turėtume įgyvendinti ir reformą, kuri būtų naudinga darbuotojams, reformą, kuri leistų ne tik tai išlikti darbo rinkoje, bet ir išvengti nedarbo O tai reiškia, kad reikės pagerinti darbuotojų darbo įgūdžius ir gebėjimus. Šioje srityje esu pasirengęs pateikti pasiūlymus dėl įgūdžių, darbuotojų įgūdžių gerinimo artimiausių metų. bet tai pirmiausia kolega man suformulavo ne tiek klausimus, kiek tiesiog paragino stiprinti ES valstybių solidarumą. Tiesiog valstybės narės turėtų labiau laikytis europinių vertybių pabėgėlių, migrantų krizė gali būti įveikta tik tai vadovaujantis Europos vertybėmis, realiai įvertinant valstybių narių galimybės, taip pat atsižvelgiant į piliečių nuogastavimus, baimės ir taip pat išsaugant kiekvieno asmens orumą ir darant viską, kas pastaruoju metu yra įmanoma. Į šitą klausimą negaliu atsakyti vienareikšmiškai tik aš vienas, kadangi reikalingas europinis atsakymas. O dėl darybų su Davidu Kamerūnu ir dėl to, ar jo pasiūlymai yra realistiški, ar jisai mano galėsės juos įgyvendinti. Panašus klausimai buvo keliami ir pirmajame klausimų atsakymų raunde. Manau, svarbiausias mūsų uždavinys ir tikslas, kad Junktinė karalystė išliktų Europos Sąjungoje ir todėl nenorėčiau komentuoti konkrečių uh, ministro pirmininko pasiūlymo ir nenorėčiau tiesiog reikšti savo asmeninės nuomonės. O pirmininkaujančios valstybės nuomonę šiuo klausimu. Aš manau, kad vadovų tarybos pirmininkas Tuskas artimiausių metų pateiks siūlymą, kaip vertinti Junktinės karalystės dėrybinius principus. Aš tiesiog noriu tikėtis, kad šitos dėrybos bus sėkmingos, kadangi mes kaip pirmininkaujantį valstybę esame atsakinga už 28 valstybės narės ir esame suinteresuoti, kad Junktinė karalystė liktų tų 28 valstybių šeimoje ir žinoma, kad būtų laikomasi visiems bendrai priimtinų principų. Be to buvo teiraujamasi apie skirtingą atlyginimų dydį valstybėse narėse, tačiau pagal dabartinius teisės aktus valstybės narės pačios turi teisę pasirinkti ir todėl minimalus atlyginimas ES metu negali būti suvienodintas, pagal dabartinę teisę valstybės narės išsaugo savo įgaliojimus, kompetenciją, tačiau kalbant apie darbuotojų judumo teisės aktus, tai juos tobulinant reikėtų vengti darbo jėgos komandiruojamų darbuotojų diskriminavimo. Reikėtų e, e, visų pirma grįžti prie procedūrų ir dar kartą įsigilinti, kaip darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo teisės aktai yra įgyvendinami. Ir žinoma, kad būtų mm, eliminuojama neigiama praktika kai kuriuose valstybėse narėse, kai yra mokamas Mm, mažesnis atlyginimas ar kai yra išmokomos mažesnės socialinės išmokos. Dėkuoju Jums. The... Dėkuoju, ministrė Ašeri, už Jūsų sąžiningus atsakymus, už ambicingus atsakymus. Dabar tikrai galime tikėtis, kad Jūs norite grįžti į šį komitetą, galbūt pirmininkavimo vidury, galbūt pirmininkavimo pabaigoje, nes jūs suprantate, kad mes norime paremti jūsų darbą, padėti jums. Dauguma iš mūsų pamatėme, kad mūsų darbo atverkės ne vienu atžvilgiu sutampa. Ačiū Jums už tai ir tikimės Jūs netrukus vėl pas mus išvysti. Us... Kągi, Visiems kitiems noriu pranešti, kad už dviejų minučių prasidės balsavimas. Dabar trijų minučių pertraukėlė. Uh, we have to start the voting now. Pradėkime balsavimą. Pradėsime nuo 8, nuo 8 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 144. Kas už, kas prieš, susilaikė. <coughs> Manau, kad reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 144 pakeitimo. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kaip matote, 17 balsavo už, 25 prieš. D. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 112 pakeitimas kas už. Atsiprašau. 29. 29 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. L kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 41 pakeitimą. Prašom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 30 už 16 prieš. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. H kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 50. Atsiprašau, 61. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 68 pakeitimą, balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 146 kas už. Atkrenta. Atsiprašau, nereikia balsuoti dėl jo, sako pirmininkė. I kompromisas kas už, kas prieš. Taip, 68 buvo atmestas, todėl reikia balsuoti dėl 136. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 84. Kas už, kas prieš, atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. J kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. K kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 101. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 106 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 107 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 109 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 108 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 113 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 116. Kas už, kas prieš, sulaikė. Teks patikrinti. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 32 balsais. 117 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 121, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 123, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta, sako pirmininkė. Atsiprašau, ne. Atsiprašau, sako pirmininkė, atmesta. Ačiū už nuorodą. 127 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime balsavimo dėl 127 pakeitimo rezultatus. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 124 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 127. Atsiprašau, 125 pasitaiso pirmininkė. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Oh, no, it was not an... Sorry, it's my fault. Yeah sorry. Are you I sure wrong? that No yeah, problem, yeah. no problem. We vote on, we have ah. to, to We have to go back to amendment 120. Na, mums teks grįžti prie 126-ojo ir balsuoti už jį. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tai reiškia, kad dabar mes galime balsuoti dėl pakeitimo žodžiu, kuris pateiktas septintosios dalies pirmajam punktui punktui, pirmai daliai, ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui. Balsuojame. Taip, gal galėtumėte perskaityti šį, praneš, šį pakeitimą. Reikia pridėti žodį review teksto pradžioje. Review and revision. Tokia būtų šio punkto pradžia. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 132 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 133 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, teks patikrinti elektroniškai. Prašome balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. Amendment 130. Those... 130. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 139. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 137. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 142. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 143 kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. 148 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ši. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta balsuojame dėl nuomonės projekto atitinkamai pakeisto. Tai elektroninis balsavimas, kaip įprasta, prašome balsuoti. And the vote is now closed. Baigėme balsuoti. Rezultatas toks. 47 balsavo už, 2 prieš. Thank you to... Dėkojame ponui Šambo už nuomonę. Daugiau balsavimų šiandien nėra numatyta, tad galime toliau tęsti darbą. Agenda. Tad toliau eikim prie kito darbo atvarkės klausimo, būtent skiriu vieną minutę tiems, kurie nori išeiti iš salės, nebedalyvauti posėdį.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 forward to this year. This will be a good one. Thank you all for Ačiū. Norėčiau tie, kas neketina toliau dirbti posėdėje, kad išeitumėt iš salės, nes mes turime aptarti labai svarbų darbo tvarkės klausimą. Europos semestras skirtas ekonominės politikos koordinavimui E, užimtumo ir socialiniai aspektai metinėje 2016 metų augimo apžvalgoje. Pone Ribeiro, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Europos semestras ekonomikos politikai koordinuoti yra labai svarbus. Tai yra demokratinis procesas ir noriu pasakyti, kad tikrai labai gerai, kad vėlgi mes mūsų komitete aptarinėjom šį klausimą. Dabar mes išklausėm Europos komisijos met, buvusių metų metį, e, augimo e, apžvalgą ir išgirdom, e, kokį, su kokiais iššūkiais E, šiaip jau susidūrėma iššūkiai tokie, kurie susiję, sakykime, su pabėgėlių krize, kiti. Mes žinom, kad šiaip jau ūkis atsigavo, tačiau tas atsigavimas yra gana dar trapus ir todėl reikia geresnio koordinavimo. Ir tokiu būdu tą būtų galima padaryti E, gerinant e, šiaip jau užimtumo padėtį, e, sudarant geresnės sąlygas gyvenimo ir darbo sąlygas piliečiams. Tam reikia investicijų, struktūrinių investicijų, sustiprinti socialinę atsakomybę įmonių, kartu stiprinti tvarų augimą. Kartu reikėtų geriau panaudoti ES fondų lėšas ir kartu socialiniai klausimai geres, ger, ger, geriau turėtų būti koordinuojami Europos semestro kontekste. Tad čia e, mes, e, kalbant apie e, tai yra konkurencinga ir stipri ekonomika prisideda kartu prie geresnių gyvenimo sąlygų. Labai svarbios yra e, gyventojų šiaip jau da, gyvenimo darbo sąlygos. E, labai e, svarbu spręsti jaunimo nedarbo klausimą ir tokiu būdu reikėtų sustiprinti jaunimo užimtumui skatinti skirtą programą ją valstybės narės turėtų geriau įgyvendinti. Tad reikėtų veikti ryštingai tam, kad būtų galima atsakyti į iššūkius, e, kurie, e, kurie iš, iškyla per laikotarpį iki 20 metų. Kartu reikėtų stiprinti atskirų įmonių bendradarbiavimą konsoliduoti struktūrinės investicijas ir kartu e, šiaip jau numatyti e, tam tikras biudžeto e, lėšas. Tad kartu reikėtų kovoti su nesažininga konkurencija ir ir kartu, ir kartu reikėtų spręsti terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių klausimą, atsižvelgiant į, sakykime, demokratinius poslinkius ES, atsižvelgiant į Europos būsimų e, kartų e, poreikius. Reikėtų kartu mažinti biurokratiją, kartu uh, E, geriau įgyvendinti kosme, euromundus e, e, programas ir kitas. Kartu stiprinti įmonių socialinę atsakomybę, sudaryti geresnę sąlygą šioms įmonėms gauti kreditų ir stiprinti Europos strateginės socialinės investicijas, tokias investicijas kaip į sveikatos švietimo sektorius kartu reabilitacijos sektorių ir panašiai. Ir baigdama noriu pasakyti, kad reikėtų ypatingą dėmesį skirti atokiausiams periferiniams regionams, atsižvelgiant į socialinės e, sanglaudos e, tikslus. Tad reikėtų įsiklausyti į tų atokiausių regionų e, poreikius. Kartu paminėtos ir kitos sritis. Labai svarbu kartu <coughs> užtikrinti ir tinkamą e, finansavimą, e, norint spręsti paminėtus klausimus ir užtikrinti, kad būtų atliekama panaudotų lėšų priežiūrą. Aš šiaip jau nekartą kartojau, kad e, reik, nereikėtų skatinti dviejų greičių vadinamosios Europos kūrimo. Tad e, mūsų komitete tikrai mes galim suderinti tokią aiškę poziciją, e, tokią poziciją būtent dėl socialinio ramščio už kurį mes visada pasisakydavom. Tad e, tikrai komisija kartu turėtų dėti pastangas, kad valstybėms narėms būtų padedama. Tad e, tikrai esu pasirengusi dirbti su jumis tam, kad e, būtent šitam pranešimui būtų kuo plačiau pritarta. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Ir pirmiausia, socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Gutierės Prieto. Ačiū, ponė pirmininkė, ir pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Ribeiro, už tai, kad e, tikrai jūs e, šiaip jau prieš rengdama pranešimą e, gerai koordinavo darbą. Tas darbas prasidėjo dar Liepos mėnesį ir jo rezultatas geras pranešimo projektas. Tad visa tai yra teigiama, nes pranešimo tekstas tikrai geras ir tikiu, kad mes pasieksim gerą susitarimą. Norėčiau paminėti 3-4 dalykus pranešime, kuriuos dar reikėtų sustiprinti tam, kad mūsų pranešimas iš tikrųjų būtų naudingas Europos semestro kontekste. Labai svarbu gerai bendradarbiauti tarp ekonomikos klausimų komiteto ir socialinių klausimų komiteto. Dabar užimtumo klausimai gerai e, e, apibūdinami e, pranešime, čia reikėtų tik tai atkreipti dėmesį į užimtumo lygį. Ir kitas paminėtinas dalykas - tai, kad mažėja nedarbas, tai nereiškia automatiškai, kad į darbo rinką įsilieja daugiau žmonių, kad padidėja darbo valandų skaičius. Nes kai kuriuose valstybėse narėse nemažai žmonių iš vis išėjo iš darbo rinkos ir tai statistiniais duomenimis vertinant, aišku, rodo, kad tarsi nedarbas sumažėjo, tačiau dėl to gamybos e, apimtis nepadidėjo. Tad e, kartu paminėta, paminėtinas e, ir kokybiškas darbas, orumo nemenkinantis darbas, tai yra labai svarbu, tačiau reikėtų tą aspektą sustiprinti. Mes turėtume aiškiau pasakyti pranešime, kad turėtume siekti daugiau darbo vietų, tačiau uh, ne bet kokią kainą. Turėtume siekti kokybiškesnių darbo vietų. Dar, e, mano galva, trūksta pranešime pastraipos apie atlyginimų politiką apie, mm, sakykime, visus iš, ištisus sektorius e, ūkija, kur atlyginimai yra tiesiog nepakankami, nes tik užtikrindami orumo nemenkinančius užmokesčius galėsim užtikrinti apskritai orumo nemenkinančias darbo vietas. Labai svarbu, kad kartu darbuotojai jaustųsi saugus darbo vietose ir nuo to, e, bet tai visa priklauso nuo įvairių būtent darbo rinkos modelių, nuo, sakykime, kolektyvinių susitarimų, tą reikėtų paminėti. Dabar dėl reformų ir pakeitimų. Čia vėlgi pasigendu štai ko pastraipa, kur kalbama apie pensijas, turėtų būti geriau suformuluota, nes reikėtų įvertinti dabartinę realią padėtį. Nepamirškim, kad beveik visos valstybės narės peržiūrėjo, reformavo pensijų sistemas. Į tą reikėtų atsižvelgti, nes nemažai valstybių narių yra, kuriuose jau atliktos pensijų reformos ir todėl reikėtų atitinkamai performuluoti pranešimo pastraipas. Antai minimi tokie dalykai kaip e, flexicurity, tai yra pusiausvyrą tarp užimtumo ir e, galėjimo atleisti iš darbo, kitų, kitos savokos, bet kita vertus vėlgi reikėtų pabrėžti, e, kad reikėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp darbdavių ir darbuotojų, kurie dažnai verčiami, sakykime, pasirašyti jiems nepalankes darbo sutartis. Toliau, labai gerai, kad kalbama apie investicijas į atskirus individus. Tai yra gerai, bet kita vertus, reikėtų gal paminėti ir e, Europos tam tikrą minimalų e, darbo užmokestį. Anksčiau e, ta savoka buvo, tačiau E, ji išnyko, manyčiau, ją reikėtų gražinti į pranešimo tekstą. Toliau reikėtų dar geriau paminėti ilgalaikį nedarbą, ilgalaikius nedarbius. Asmenys, sakykime, sulaukia 50 ir daugiau metų, dažnai netenka darbo ir susirasti naują darbą jiems e, kartais neįmanoma. Ir tokie žmonės yra potencialūs kandidatai į skurdžių kategoriją. Kartu reikėtų sustiprinti tas pastraipas, kur kalbama apie skurdo mažinimą. Na, galima pro pirštus žiūrėti į tokį didelį skaičių skurdo sąlygomis gyvenančių žmonių, ypač vaikų, E, kuriems grėsia kartu ir socialinė atskirtis. Bet šiaip, kaip jau sakiau, pranešimo tekstas tikrai yra geras, mes jau netoli susitarimo. Dabar dar dėl investicijų, tai norėčiau, kad būtų e, sustiprinama mintis, jog reikėtų vėlgi e, užtikrinti investicijas pagal Junkerio planą Ir mes tikimės, kad e, pagal Junkerio planas tikrai galės paskatinti investicijas ir vėlgi nacionaliniu lygiu reikėtų didesnių investicijų. Dabar vėlgi, kalbant apie daugiametę finansavimo programą, numatant lėšas e, užsienio, sakykime, ryšiams, e, kitiems klausimams. Tai vėlgi reikėtų tiems dalykams rasti naujų lėšų, užuot jas tiesiog perkelus iš mūsų kūruojamos srities. Nes e, vėlgi, jeigu mes susitarsim tiesiog E, tokiam lėšų perskirstimui, tai tada Europos socialinis ir kiti fondai praraš nemažai lėšų. Tad naujų sričių politika neturėtų būti finansuojama dabartinių e, politikos ryčių sąskaita. Bet, kaip jau sakiau, tekstas apskritai yra geras ir ačiū už tai. Ulrike Trebės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą, kuris yra puikus pagrindas pusimam bedarbiavimui. Po to, kai pasisakė kolega, aš taip pat norėčiau paminėti, mano manimu, esminius dalykus. Mūsų tikslas turėtų būti sumažinti nedarbą, stabilizuoti socialinės sistemas, taip pat e, suteikti ekonomikos postumį. Tačiau Europos bendra e, valiuta euras, turime pripažinti, yra atsakinga už visas šitas krizės priežasis ir pasiekmes. Todėl ir ateityje reikėtų gydyti ne tik tai simptomus, bet įvertinti pačią sistemą asimetriniai šokai, reaguojant į krizę, nieko iš esmės ne, nepakeis, kadangi m, mm, privačių ūkių konkurencingumas, atskirų regionų konkurencingumas yra nepakankamas ir taip pat yra tokių regionų, kurie vis toliau labiau tolsta nuo ES. Bet to m, trumpalaikė, trumparegiška paskolų politika neišspręs susidariusių problemų. Visa tai reiškia, kad problemos bus perkeliamos į ateitį. Ta įprasta palūkanų politika pagal kurią yra sukaupami vertybiniai popieriai ir jie saugomi, tikrai nepadės išspręsti mūsų problemų. E, e, apie tai yra rašoma ne viename ekonomikos e, dienraštyje ir savaitraštyje. Nuo Ciurichė Zeitung gruodžio mėnesį buvo kalbama apie katastrofinę padėtį pasienyje su Šveicarija. Situacija blogėja ir dabar, kadangi Šveicarijoje jos pasienyje yra statomi nauji fabrikai ir juose įsidarbina Prancūzijos piliečiai. Jeigu valstybė neatliks reformų, tai situacija nestabilizuosis Reikia prisiminti, kad Šveicarijos valiuta yra labai stipri ir ši valstybė yra konkurencinga, tačiau Prancūzija negalėdama e, įgyvendinti esminės rinkos reformos negali aprūpinti tinkamai savo darbuotojų. Mažos sėkmės yra cituojamos, kai kalbama apie sumažėjusią energetikos kainą. Tačiau jeigu energijos išteklių kaina vėl kils, tuomet pasiekmes tikrai mes pajusime visi. Investicijos yra reikalingos, tačiau tvarus augimas nebus pasiektas, jeigu bus siūloma vis daugiau naujų europinio, europinių programų. Labai svarbu atsakomybės imtis valstybėms narėms. Jaunimo garantijų sistema nepasiteisino, tiesiog kai kurie regionai buvo nepajėgus e, išspręsti tų problemų, kurias jiems numetė eurokratai. Taigi šita programa neturėtų būti plečiama Investicijos į žmogiškąjį kapitalą pasiteisina tik tuo met, kai valstybės dirba tarptautiniu mastu ir yra konkurencingos. Labai svarbu tarptautinių programų nepakeisti tik europinėmis programomis. Mes darbo rinkos koordinavimo komitetas turime suprasti, kad valstybės narės savo darbo rinką keria įvairius reikalavimus. Kita vertus, integruoti pabėgėlius į nacionalinę darbo rinką yra kiekvienos valstybės narės kompetencijos klausimus. Galima naudotis sanglodos fondais, tačiau ne visos priemonės gali būti finansuojamos iš sanglodos fondo lėšų. ES turi paklausti ir atsakyti, kaip tam tikrų nutolusių regionų darbo jėgos nutekėjimą sustabdyti. Thank you, Chair. Tornes, dėkoju. Dėkoju pranešėjui ir Beiro už labai gerą pranešimą. Šito pranešimo projekte užtikrinama pusiausvėra tarp ekonominių samprotavimų ir tarp poreikio konsoliduoti uh, E, finansus ir taip pat skatinti užimtumą ir atsižvelgti į ekonominius kriterijus. Ypatingas prioritetas yra skiriamas investicijoms į žmogišką į kapitalą. Labai svarbu e, pripažinti, kad valstybės narės turi laikyti savo įgaliojimų, užtikrinti tinkamą pusiausvyrą Dėl vertinimo sistemos, apie kurią kalbama šiame pranešime, manyčiau, tai būtų priimtinas žingsnis tinkama linkme. Dėl darbuotojų įgūdžių netitikimo darbo rinkos poreikiams. Tai yra svarbinis, svarbus pastebėjimas šiame pranešime. Malonu matyti, kad šiame pranešime yra skirta atskira pastraipa struktūrinėms reformoms ir atsakoma, kad reikia tęsti struktūrinės darbo rinkos reformas ir siekti ekonomikos atsigavimo, kurti naujas darbo vietas ir kurti kokybiškas darbo vietas. Tačiau šioje pastraipoje aš pasigendu konkrečių pasiūlymų dėl struktūrinių reformų esmės ir ko reikėtų siekti įgyvendant šias reformas. Lab, lankstesnė darbo rinka reiškia daugiau užimtumo ir daugiau saugumo darbo jėgai. Aš norėčiau taip pat pasiūlyti pakeitimus dėl darbo jėgos įtraukimo į ilgalaikį užimtumą. Reikėtų numatyti atitinkamas priemonės stiprinti mažas ir vidutinės įmonės, kadangi jos yra pagrindinis ES ekonomikos variklis. Būtent dėl tos priežasties, kalbėdami apie darbo vietų kūrimą, turime ypatingą dėmesį kreipti į mažas vidutinės įmonės. Dar kartą dėkoju pranešėjai už subalansuotą pranešimo projektą ir laukiu nekantriai galutinio šito pranešimo teksto. Gabrielė Cimer kalbės dabar. Ja, ich möchte mich. Aš irgi norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Mes dabar jau galime kalbėti apie bendrą dokumentą, turime diskusijoms pagrindą. Kilo klausimas ne vienam, kodėl mes tokie nedrasus, kodėl mes tokie diplomatiški, kodėl renkamės tokias atsargės formuluotės. Dabar ES esame atsidūrę tokioje situacijoje, kad kartais reikia aiškesnių žodžių, aiškesnių pasisakymų ir aiškesnių reikalavimų, ypač socialiniais klausimais. Todėl šiuo pranešimu mes teikiame socialinius pasiūlymus socialdemokra, atitinkančius socialdemokratų poziciją. Aš norėčiau pateikti dvi bendras pastabas. Iš vienos pusės tai yra mano frakcijos ir mano pačios kritika Europos semestrą mes kritikuojame todėl, kad Europos parlamentas jame yra tik žiūrovas, jis negali dalyvauti priimant sprendimus. Man atrodo, kad būtų reikalinga grįžti prie bendrijos metodo sprendžiančius klausimus. Net manau, kad tai būtų taikytina visiems ekonominės valdysenos aspektams. Antras dalykas, ir manau, kad tai pranešime yra pernelik stipriai atspindėta, mes siekiame konkurencingumo bet kokią kainą. Šis principas neteisingas. Europos Sąjungoje yra užsienio priekybos perviršis siekiantis 3,5 procento ir nemanau, kad šiuo požiūriu konkurencingumas turėtų būti esminis mūsų tikslas. Mes kaip tik dabar turėtume galvoti apie vidaus paklausos krizę, apie socialinę sanglaudą ir apie socialinės teisės šiame kontekste noriu pasakyti dar vieną pastabą. Svarbu ir labai gerai, kad dabar yra rezultatų lentelėse visi socialiniai faktoriai, socialiniai indikatoriai, tačiau jie turėtų vesti prie konkrečių priemonių ir prie įpareigojančių tikslų, o to dabar nėra. Dabar pakalbėsiu apie atskiras dalis - investavimas į žmogišką į kapitalą. Aš Esu įsitikinusi, kad be socialinių investicijų mes negalėsime suvaldyti taupimo krizės. Nes čia kalbam apie švietimą, apie galimybę integruoti jaunus žmonės į darbo rinką. Visais šiais atžvilgiais reikia pasakyti, kad struktūrinės reformos, kurias vykdėm pastaraisiais metais, labai skaudžiai atsiliepė švietimo sektoriui, jis buvo labai sumažintas finansavimas jam yra labai sumažintas. Labai džiaugiuosi, kad komisija imsis priemonių kovojant su ilgalaikiu nedarbu ir manau, kad įdarbinimas viešajame sektoriuje galėtų būti viena, vienas iš sprendimų. Europos parlamente ir, Europ ir komisijoje šis pasiūlymas nuskambėjo ne kartą ir labai keista, kad jis paskui kažkur dingo. Apie struktūrinės struktūrinės reformas, galiu pasakyti štai ką. Mes nesutinkame su tuo vadinamu flexicurity konceptu, tai yra saugumo ir lankstumo sąjunga. Tai yra tarsi ir daugiau lankstumo ir neva daugiau saugumo darbuotojams, bet šita sąjunga yra neįmanoma. Lygi šiol šių dviejų savokų siejimas e, privedė tik prie to, kad buvo išaugintas labai negerų darbo vietų skaičius, orumą neužtikrinančių darbo vietų skaičius. E, mes jau dabar galime pasakyti, kad socialinės garantijos sumenko, kad žmonės tokiose darbo vietose patiria didžiulį psichologinį stresą ir sumažėja įmokos į socialinės draudimo kasas. Tokios pastabos dėl struktūrinių reformų struktūrinės reformos turėtų būti kitokios, jos turėtų būti progresyvinio pobūdžio ir turėtų daugiau remtis kolektyviniais tarifiniais susitarimais. Minimalios pajamos. Šis principas turėtų būti taikomas plačiau, mes turime žvelgti apskritai į šią problemą holistiškai, tai būtų viena iš priemonių kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Investicijų klausimas, čia aš pritarčiau profsąjungų atstovaujamai pozicijai, strateginės investicijos mūsų požiūrių yra nepakankamos ir neaišku, ar projektai, kurie yra finansuojami, yra finansuojami tik tai dėl to, kad jie, yra, kad jie būtų ir šiaip finansuojami valstybių narių, ar yra tikrai finansuojami pagal tai, kad kokią vertę jie neša. Taigi reikia žiūrėti, kad strateginės investicijos visuomet turėtų ir socialinį komponentą ir projektai būtų vertinami būtent pagal tai, kad būtų finansuojami tie projektai, kurie sukuria ne bet kokias, bet būtent orumą užtikrinančias darbo vietas. Taip pat reikia šitą principą taikyti ir vis viešosiams investicijų programams. Socialinės įtraukties klausimas yra dar viena problema. Pagal Lisabono strategiją ir pagal 22, strategiją Europą 2020, kaip aš suprantu, e, nei, nei ši strategija, nei viena, nei kita strategija iš tikrųjų neįgyvendino savo tikslų socialinio ir, socialinių ir skurdo mažinimo požiūrių. Tokia yra mano nuomonė ir ne mano vienos. Mes 2010 metais buvo pas, buvo, buvome paskelbę Europos kovos su socialinė atskirtimi metus, bet vis tiek nieko mums nepavyko pasiekti. Žinoma, galima sakyti, kad tai susijęs su krize, kad tai susijęs su taupimu ir panašiai, tačiau mes apie tai apskritai nekalbame, mes šią temą apskritai užmiršome. Man atrodo, kad mums reikia socialinių minimalių standartų strategijos, tai idėją reikia vėl gražinti į e, diskusijas ir socialinis protokolas turi būti įtrauktas į mūsų, sutart, į mūsų sutartis. Socialinės pagrindinės teisės turėtų būti aukščiau rinkos ekonomikos principų. Tokia mano nuomonė, aš džiaugiuosi jūsų teikiamomis pastabomis, aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti vieną kitą kompromisą, kartais galbūt bus ir priešingų pozicijų, jos galės būti ir išlaikytos, dėl bus balsuojama. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės Džin Lambert, turėjo kalbėti Džin Lambert žalių frakcijos vardu, bet jos nėra ir niekas atrodo nenori jos pakeisti, taigi dabar kalbės Laura Agija, EFDD, iš FDD. Kolega Kečia fornito questo. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū kolegoms, e, pranešėjai kartu už tai, kad pateikėt šį pranešimo projektą. Dabar ką galėčiau pasakyti, tai kol kas mes negalėtume pritarti pranešimui, nes tik tai nedaug dalykų, kurie iš tikrųjų atitinka tikrovę. Dabar, kai vertinamas e, nedarbas, sakykime, tai vertinam, nedarbas e, vertinamas vien tik tai iš makroekonominės perspektyvos ir neatsižvelgiama kartu į socialinius ir kitus aspektus, nesuvokiant, tai yra kokia rimta padėtis yra tų žmonių, kurie e, praradė darbą. Tad e, vėl mm, čia labai svarbu, kad būtų tiesiog prisidedama prie pokyčių, realių pokyčių. Jaunimo nedarbas. Vienas dalykas yra statistiniai skaičiai, šalti statistiniai skaičiai, tačiau už jų e, slypi tikr, tikrovė. Antai yra tam tikrų statistinių skaičių, rodančių, kad jaunimo nedarbas tarsi mažėja. Kita vertus, e, yra tam tikrų jaunų bedarbių, kurie, sakykime, neturi jokių kitų uh, E, darbo perspektyvų. Tokie žmonės nemažai, e, neretai palieka, iškeliauja iš savo e, šalių, ieškodami darbo kitur. Į tai neatsižvelgiama. Toliau, dėl tam tikrų darbo sutarčių, terminuotų darbo ar laikinų darbo sutarčių, tai m, mm, vėlgi m, tiesiog reikėtų labai atsargiai vertinti tokios rūšies darbo sutartis, nes tokios sutartis dažnai suponuoja tiesioginį išnaudojimą. Dėl kovos su nedeklaruotų darbų platformos labai gerai, kad tai minima, bet kita vertus, ar kita vertus ne mūsų leidžiami teisės aktai iš dalies neprisidėjo prie tokio nedeklaruoto darbo paplitimo. Tad e, kita vertus, priimtus teisės aktus reikėtų e, įgyvendinti visur. Antai mano pačios šalyje atliekama švietimo reforma. Ir e, ir kartu darbo rinkos reforma pagal kurią įmanomi laikini darbo susitarimai, bet dėl to tikrai netidėja e, saugumas darbe. Toliau. Pranešime be visą kitą kalbama apie valstybių skolą, minimos tokios valstybės kaip Italija, Graikija. Tačiau čia kalbama apie asimetrinį šoką. Tos valstybės e, šiaip jau įgyvendino nemažai struktūrinių reformų, Bet kita vertus, kai kurios e, tų reformų prisidėjo prie tiesiog labai neigiamų reiškinių e, paplitimo. Ir čia vėl minimi tarsi geri, blogi mokiniai. Ir Bet kita vertus, vėlgi nereikėtų linksniuoti kiekvieną kartą tų pačių valstybių kaip gerų ir, ir, ir blogų mokinių. Tad e, taip, ar iš tikrųjų mes ir toliau reikalausim, kad valstybės narės atliktų struktūrinės e, reformas, reformuotų, sakykime, savo pensijų sistemas, kaip kad dabar buvo, e, dabar daroma Graikijoje Antai pensijų sistemos reformuojamos taip, kai vėlgi ir mes kartu pasisakom, kad išeinantis į pensiją žmonės vis dėlto išlaikytų pakankamas gyvenimo e, sąlygas, bet kita vertus, kita ranka e, karpomos sistemos ir, ir e, lėšos kitoms socialinėms rytims. Taip, aš suprantu Junkerio investicijų plano užmojus, bet kita vertus, reikalaudami iš valstybių narių apkarpyti e, tam tikrų sričių socialinės e, išlaidas, e, ar tai iš tikrųjų duos tvarų rezultatą, ar tai iš tikrųjų prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo. Matėm, matėm atvejų, kai e, būtent tokiais veiksmais, e, tokie veiksmai iš tikrųjų davė neigiamą rezultatą. Ir sukūrus e, šimtus darbo vietų vienur, galbūt tūkstančiai, darbo, tūkstančiai žmonių gali prarasti darbo vietas kitur. Dabar kalbama vėl apie investicijas į realiąją ekonomiką Čia reikėtų imtis veiksmų. Kalbama apie socialinę ekonomiką, galima kalbėti ir apie žalėją, ekologinę e, ekonomiką. Iš tikrųjų, mes turėtume e, siekti, kad būtų e, realiai kūriamos darbo vietos. Toliau, kalbant apie ilgalaikius nedarbius, nedarbius jų integravimą. Integravimas yra svarbus e, tiem žmonėms tiesiog išgyventi, nes kalbam apie asmenis, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Tiesiog e, integruojant tokius žmonės, e, tai yra sąlyga jiems išgyventi, jiems ir jų šeimos nariams. Niderlandų ministras Ašeris minėjo ilgalaikinę darbą kaip vieną e, pirmininkavimo prioritetų, tad mes irgi turėtume į tai atsižvelgti, e, turėtume sustiprinti tas teksto vietas. Ir šiuo požiūriu vėlgi e, tekstas dar skilėtas. Tad mums, mes turėtume pasisakyti, kalbėti apie tokias priemonės, kurias kurios duotų realių rezultatų. Toliau. Viso to nėra, atrodo, bent jau nematau jos savo įprasinėje vietoje. Matau, keletas komiteto narių prašo žodžio. Rodrygės, jūs prašote žodžio taip? Prašau. Rodrygės, Šuster ir Lopė Fontanier ir žambon. Tokia tvarka suteiksiu žodį. Marija, ar jūs norite kalbėti ar ne? Prašau. Po jūsų šūstą. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje kaip užimtumo komiteto nariai, tačiau aš buvau ir bendra pranešėja Ekon komitete atliekant e, darbą rengiant apžvalgą. Mums pavyko susitarti dėl kito Europos semestro etapo. Dabar svarbu surasti kuo veiksmingesnį problemų Europoje sprendimą. Ir susitarti aukšta, aukštame lygyje ir taip pat perkelti šitos pasiūlymus į apačią. Tai yra užtikrinant aukštus socialinio, socialinės apsaugos parametrus. Žinoma, svarbiausias uždavinys - spręsti ekonominės politikos klausimus. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar komisijos pasiūlytas dokumentų rinkinys, kuris, mano manimu, yra labiau suderintas, subalansuotas negu ankstesnis, tai yra gera naujiena. Ir be to šitas pasiūlymų rinkinys apima ir naujas priemonės, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Nauja yra rekomendacijos eurozonos valstybėms. Pirmą kartą yra teikiamos labai išsamios rekomendacijos eurozonai. Taigi norėčiau užimtumo komitetą informuoti, kad kai bus rengiamasi balsavimu ekon komitete, turėtume ypatingą dėmesį atkreipti į mano paminėtus aspektus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ministrų taryboje Ekofinas labai aktyviai imsis šios problemos. O EPSCO taryba taip pat rengėsi ryštingai veikti. šio komiteto nariai turėtų turėti omenyje tai, ką reikėtų mūsų komitetui pasakyti apie eurozonos valdymą ir apie konvergencijos užtikrinimą. Aš kaip užimtumo komiteto narė norėčiau pridurti, kad viliuosi, jog šio komiteto galutinėme pranešime būtų bet kas nors pasakyta mano minėta tema. Komitetas negali nepastebėti rekomendacijų eurozonai. Šis komitetas turi išreikšti savo nuomonę. Tuo labiau, kad Ekon komitete bus išsakyta labai aiški nuomonė ir parlamentas taip pat bus konkretus. Manau, tai gera pradžia, kadangi pirmą kartą eurozonos pirmininkas sutiko atvykti į plenarnę sesiją į Strasbūrą. Eurozonos vadyba neturėtų apsiriboti vien tik tai eurozonos valstybių ministrų pirmininkų susitik, finansų ministrų susitikimais reikėtų turėti omenyje visiems ir socialinius aspektus, o mes, kaip parlamento komitetas, turėtume įsiklausyti ir į ekon komiteto ir užimtumo komiteto pasiūlymus. Tiesiog miniu šiuos klausimus, kadangi viskas yra nauja, bet šitie aspektai yra vieni iš esminių. Dėkoju, šūstam. Ačiū. Dar. Iš tikrųjų šitas pranešimas vertintinas palankiai, tačiau norėčiau paminėti tris dalykus, kuriuos reikėtų labiau išryškinti. Mes, užimtumo komitetas, turėtume labai aiškiai kritikuoti biudžeto konsolidavimo politiką. Augimo apžvalgos pranešimas turėtų neapsiriboti apskritai vien kritiką, bet iš esmės įvertinti biudžeto konsolidavimą kaip išlaidų mažinimą. Tai yra kritikuotina, kadangi yra aštrėja socialinė takoskira ir taip pat aštrinama ekonomikos krizė. Mes nepasisakome prieš biudžeto konsolidavimą, tačiau vis dėlto turime pasisakyti už pajamų išplėtimą. Taip pat reikėtų grįžti prie Luksemburgo mokestinių lengvatų panaikinimo ir ieškoti įvairiausių kitų valstybės pajamų šaltinių. Kita, kita tema komisijos pasiūlymai dėl atlyginimų nustatymo. Tiesiog pagal komisijos pasiūlymus tiesiog valstybės narės mm, siekia mažinti atlyginimus. Tačiau tokia politika ekonomiškai nepagrysta ir negalima toleruoti atlyginimų mažinimo. Taip stiprinant konkurenciją. Trečias aspektas. Mes turėtume paaiškinti, ko mes tikimės iš socialinių kriterijų arba indikatorių. Socialiniai indikatoriai tokie kaip nedarbo lygis, yra nepakankamas kriterijus, yra pakankamai daug tyrimų, kurie rodo, kad socialinė takoskira stabdo socialinį um, augimą, ekonomikos augimą. Todėl ekonominės, um, ekonominio augimo ataskaitoje reikėtų minėti ne tik tai um, kriterijus, bet reikėtų kelti konkrečius reikalavimus. Taigi tuos papildomus tris kriterijus jau traukti į pranešimą. Sandy. Ačiū. Dabar ponė Lopės Fontanė. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritarčiau daugumai prieš mane kalbėjusių kolegų. Norėčiau taip pat padėkoti Sofijai už pranešimą. Mano galva, tai labai geras pranešimas, geras tolesnių diskusijų pagrindas jame. Uh, išvardinti visi mūsų komitetui svarbus aspektai. Būtų išties neblogai, jeigu galėtume pasikalbėti ir su ekon komiteto nariais ir apskritai ekonominiai ir socialiniai aspektai turėtų būti nuolat derinami tarpusavyje. Ta ypač parodė pastarųjų metų krizės. Taip, reikia skatinti socialinę sanglaudą, sanglaudą reikia geriau naudoti ES lėšas siekiančių tikslų. Visam tam galime pritarti. Tačiau noriu pasakyti, kad 174 straipsnis kalba apie labai gerą raidos kryptį regionuose, ypač tose regionuose, kurie yra periferijoje, sunkiai pasiekime regionai ir panašiai. Tačiau minimi ir visi kiti regionai turėję sunkumų, sakykime, susiduriantys su demografinėmis problemomis. Ir štai čia minimas žodis demografija, o tai reiškia be kita ko ir visuomenės senėjimo problemas Turime atsižvelgti, kad kai kuriuose regionuose tiesiog yra labai mažai gyventojų, ten jų reta. Tokiems regionams reikia kitokių strateginių investicijų, tikslingų strateginių investicijų. Ypač kaimuose situacija yra gana sudėtinga. Jeigu negalėsime stabilizuoti gyventojų skaičiaus tose regionuose, tai regionai tiesiog nunyks iš jų apskritai išsikels visi ten dar likę gyventojai. Taigi į šį aspektą reikėtų atsižvelgti. Dėkoju, ponas Šambon. Gracias, senora prezidenta. Ačiū, pirmininkė. Kadangi laiko daug neturime, tai pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Buvo pasakyta daug labai įdomių dalykų ir nemanau, kad verta juos suskartoti. Norėčiau padėkoti ponė Ribero ir pasveikinti ją parengus puikų pranešimą. Aš manau, kad jis tikrai subalansuotas, o tai labai svarbu. Manau, kad tą balansą reikia stengtis išlaikyti ir tolesnėse diskusijose. Iš vienos pusės reikia atsižvelgti į socialinius žmonių poreikius. Kartais tie poreikiai tikrai turi užimti pagrindinį vaidmenį. Kartais reikia atsižvelgti į specifinius regionų poreikius, į darbo vietų poreikį, atokiuose regionuose, pusėsaliuose ir panašiai. Trumpalaikiu požiūriu žiūrint, tai yra priemonės, kurios tiesiog savaime išauga iš e, kitų dokumentų. Tai yra ekonominė politika, struktūrinė politika. Ekonominė politika tai ir finansai, ir valiutų politika, pinigų politika tiksliau ir visos valstybės teritorijos planavimas. Šie aspektai yra susiję, tačiau tai, ką, ko čia reikalaujama iš socialinės politikos pusės, tai irgi yra būtinybės. Galbūt nebūtina visko minėti šiame tekste. Šiame tekste mums visų pirma reikia kelti klausimą, kaip mes finansuosime socialinius poreikius, dėl kurių egzistavimo niekas nebejoja. Bet Nebūtinai šie socialiniai poreikiai susiję su valstybių narių globale ekonominė sąranga. Valstybės narės turi pasirūpinti tuo, kad turėtų iš ko finansuoti e, socialinius žmonių poreikius. Kita vertus, mes kalbam apie užimtumą, šiame komitete, tai pagrindinė mūsų tema. Ir negalime užmiršti darbuotojų mobilumo. Parama darbuotojų mobilumui irgi negali atsirasti savaime, ją reikia kažkaip finansuoti. Norėčiau į tai atkreipti jūsų dėmesį. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti pabaigoje, yra galimybė įtraukti pajamų politika, kuri taip pat yra makroekonomikos, makroekonominės politikos dalis. Galbūt galėtume pasvarsyti apie tai, kad pajamos susijusios su mokesčiais, su biudžeto formavimu ir kolega Serhijo, ką tik labai panašiai kalbėjo, jis sakė, kad egzistuoja tam tikros priemonės, kurios yra ekonominės politikos priemonės, sakykime, minimalios pajamos ar minimalios pajamos pradedant kokį nors darbą. Na, žinoma, šita diskusija tikrai yra labai sudėtinga, aš nenoriu čia dabar jos vėl pradėti iš naujo, bet bet kuriu atveju šis aspektas turėtų būti minimas tame pranešime. Dar viena europinė problema, kuri iš tikrųjų yra visas problemų pundas, visas ryšulys, yra nedarbas. Kai kurios valstybės narės susiduria su didžiuliu nedarbu ir ištisos kartos yra paliestos tos problemos, o kitos valstybės beveik nesusiduria su šia problema. Na, apie tai taip pat reikia nepamiršti. Bet kuriu atveju dėkoju Jums už gerai parengtą tekstą. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Kaip įprasta, laiko kitam darbo atvarkės klausimui jau beveik neliko. Bet nepaisant visko, aš vis tiek paprašysiu ponios Ribeira pasakyti keletą žodžių apie ką tik įvykusią diskusiją. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visoms kolegijams už išsakytas nuomonės. Artimiausiamis dienomis aš, aišku, mielai atsakysiu į tolesnius jūsų klausimus, konsultuosiuosi su jumis. Laiko, žinoma, nėra terminai mus spaudžia, bet aš asmeniškai tikrai esu labai atvira jūsų pasiūlymams ir visoms jūsų mintims. Manau, kad mūsų politika turi būti visų pirma nukreipta į, polietį, į pilietį ir aš nenoriu, kad tai būtų tiesiog tuščios darybos, aš noriu, kad tai būtų idėjų kova, kad, kad idėjos konkuruotų vienos su kita, tačiau mes nepamirštume pagrindinio mūsų tikslo, tai yra piliečių kasdienio gyvenimo gerinimas ir tik tada mes pasieksime gero rezultato. Ačiū, sako pirmininkė. Pakeitimai gali būti keič, teikiami iki sausio 14 dienos, jie svarstomi bus 25 dieną, o balsuojama vasario 17. Dėkojame pranešėjai ir visiems diskusijoje dalyvavusiems parlamentarams, o dabar perėsime prie kito labai svarbaus pranešimo svarstymo. Tai yra tėvystės atostogos. Pateikiu ir suteiksiu žodį Marijai Renai, kuri rengia pranešimą šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai greitai peržvelgsiu pateiksiu šio pranešimo turinį. Trys dalys jį sudaro. Pirmoji daly kalbama apie tai, kaip direktyva perkelta į valstybių narių teisę, kokius sunkumų buvo, uh, ir kartu vėlgi kalbama apie tikrai labai didelius netolygumus e, ir dėl to vėl atsiranda labai įvairių e, sąlygų, kuriomis e, šiaip jau žmonės išeina vaikų priežiūros atostogų. Antra dalis. Čia kalbama apie tai, kaip reikėtų direktyvą padaryti veiksmingesnę. Uh, nes šiandien vėlgi kalbam, vartojamos tokios savokos kaip šeimos, e, motinystės atostogos, vaikų priežiūros atostogos, tarp tų, tos sąlygos nesukoordinuotos ir dėl to vėlgi atsiranda e, sakykime, įvairių nevienodumų, sakykime, atlyginimas per tokį atostogų laikotarpį ir tam tikri e, vėlgi ne, nelygybės atvejai. Čia tam tikrais atvejais, galima sakyti, kad kai direktyva neperkeliama, tai suteikiama irgi tam tikrų papildomų e, galimybių. E, antai, sakykime, e, yra tam tikrų sistemų, sakykime, šiaurės šaliu, šalyse, kur, sakykime, tiek tėvai, tiek motinos gali tiesiog pakaitom e, naudotis e, atostogomis, už kurias būtų mokama. Ir vėlgi tai reikėtų atsižvelgti į, tam, į atostogų lygį, išmokų e, dydį. Ir tiesiog tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį perkelimą. Uh, E, ir tiesiog e, užtikrinti, sudaryti sąlygas, kad tėvai ir motinos geriau galėtų, kaip sakant, dalytis vaikų priežiūros atostogomis. Nes e, kalbant apie, sakykime, tokias šalis, kur, kur vėlgi moterų, sakykime, dalyvavimas darbo rinkoje yra nedidelis, tai vėlgi tai paveikia E, motinystės atostogų, e, tiesiog gali, perkelimo padėtį. Tačiau būtent į tuos aspektus būtų galima pasigilinti, norint užtikrinti vaikų priežiūros atostogų e, veiksmingumą geresnį. Na ir dar labai svarbus ir vaikų priežiūros klausimas, kolektyvinės priežiūros klausimas, sprendžiant šį klausimą irgi galima pasiekti geresnės pusiausvirus tarp motinystės, tėvystės atostogų, tam, kad tikrai būtų galima kovoti su e, įsišaknyjusiais stereotipais, tam, kad būtų galima be visą kitą užtikrinti pusiausvyrą tarp darbo ir privataus gyvenimo. Tad apie visą tai kalbama E, šiame pranešime pakeitimus galima teikti iki sausio 14 dienos ir dabar nekantraudama lauksiu jūsų minčių ir pasiūlymų. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Hekmanui APP e frakcijos vardu. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Arenai už tai, kad parengėt pranešimo projektą. Iš tikrųjų, tekstas yra puikus tolimesnio darbo pagrindas. Projekte aptariama nemažai dalykų susijusių su konkrečios direktyvos įgyvendinimo reikalais. Tačiau mano galva tam tikros formuluotės, jomis per daug nueinama sutinku su pranešėja, kad tai kaip komisija dabar peržiūrėjo, tiksliau komisijos tas e, e, atitinkamos direktyvos atsijėmimas buvo netinkamas žingsnis. Ir dabar kalbant, grįžtant prie šito pranešimo, tai mes, Europos parlamentas, uh, turėtų iš tikrųjų siekti, kad pranešimas būtų kuo kokybiškesnis, kad būtų ne vien tik tai apriepiama padėtis, tačiau ir e, šiaip jau e, teigiama konkrečių pasiūlymų, nes e, reikia atsižvelgti į būtent tas aplinkybės, kad kai kurios valstybės narės jau vos nepažodžiu įgyvendino direktyvą, kitos valstybės narės nuėjo kur kas toliau negu kad reikalaujama direktyvoje. Tačiau e, vėlgi direktyvoje užsibrieštų tikslų iki galo nepasiekta, nes dabar matom, kad tik 10 procentų tėvų e, renkasi tėvystės atostogas. Ir todėl reikėtų e, stiprinti paskatas, kad ir tėvai išeitų į vaikų priežiūros atostogas, nes tai išeina į naudą tiek vaikams, tiek patiems tėvams. Tai rodytų, kad ir tėvai e, prisima vienodą atsakomybę kaip ir motinos. Ir todėl tikrai norėčiau, kad būtų imtasi veiksmų, kad būtų galima pagerinti būtent tą mano minėtą statistikos padėtį, kad kuo daugiau tėvų rinktųsi e, ryštųsi vaikų priežiūros e, atostogoms. Ir kartu reikėtų numatyti tam tikrą vaidmenį komisijai, kad šioji stebėtų padėti, teiktų pasiūlymus. Toliau pranešėja kartu paminėjo ir išmokas per vaikų priežiūros atostogas ir iš tikrųjų yra didelių netolygumų tarp valstybių narių. Antai, kai kuriuose valstybėse narėse vaikų priežiūros atostogos yra nemokamos Yra valstybių narių, kuriuose, sakykime, už tėvystę, per tėvystės atostogas gaunamos mažesnės išmokos negu e, per motinystės atostogas. Tačiau aš nesutinku su tuo, kas dabar siūloma, būtent numatyti e, garantuota, garantuotas išmokas, e, kurios būtų to paties dydžio, kaip ir išmokos per motinystės atostogas tokį tikslą nebūtų įmanoma pasiekti, nes vėlgi atsižvelgim į tas valstybės narėse, kur, sakykime, tėvystės ar motinystės atostogos iš vis yra neapmokamos. Tad e, šiaip jau vargu, ar to būtų galima pasiekti, turint galvoj valstybių narių šios ryties įstatymų mar, margumyną. Mar Maničiau, kad e, vėlgi ieškant sprendimo ES lygių, tai tikrai nedėrėtų subsidiarumo principų laikymusi. Labai svarbu, kad Europos parlamentas, aišku, teiktų konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima pakeisti e, situaciją ir todėl aš tą turėdamas galvoj ir pateiksiu pakeitimų, pasiūlymų konkrečioms pranešimo vietoms. Na ir dabar laukiu gero bendradarbiavimo su pranešėja ir kartu gero bendradarbiavimo su kitais kolegomis. Ačiū. Dabar ponas Gerikė, EKR frakcijos vardu. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegiai Arena už pateiktą pranešimą ir norėčiau pasakyti, kad vokiškame vertyje įsivėlė grubi klaida. Mes kalbame ES apie motinystės, tėvysės atostogas, o vokiečių kalboje tai neskiriama. Kiekviena motina, kiekvienas tėvas žino, kad auklėjimo, vaiko auklėjimo laikas nėra atostogų laikas. jeigu tėvų atostogos ir galėtų egzistuoti, tai tik tokiu atveju, jeigu galėtų būti savoka tėvų darbas. Kalbant apie lopšelius, darželius ir apie e, atlyginimą, turėtume apskritai galvoti apie atskirose valstybėse mokamus atlyginimus pagal atskiras kategorijas. Jeigu mes negalime garantuoti vienodo atlyginimo, mes negalėtume kalbėti apie ūkdymo e, atostogas vietoj e, tėvų atostogų. Dabar grįžtu prie pranešimo. Aš kaip šeimos tradicijas puoselinčios partijos atstovas norėčiau pasakyti, kad reikėtų visų pirma skatinti tėvus ir šeimas. Turiu omenyje motinystės atostogas ir vaiko auklėjimo atostogas. Kur mes nueisime, jeigu mes tiesiog vadovausimės tuo socialistų pasiūlymų kaip pageidavimų koncertu. Reikėtų formuluoti konkrečius pasiūlymus ir reikalavimus antrojoje pranešimo dalyje. Artimiausių laikų aš pateiksiu ir pats konstruktyvius pakeitimo pasiūlymus. Ir norint suderinti e, vaiko priežiūros atostogas ir tėvystės atostogas reikėtų numatyti kompensaciją ir maitinančioms motinoms. Thank you. I'll give the floor to Marian Harkin, Alde. Harkins, Alde. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, žvelgiant į pranešimus mes visada pasiekime konkrečios pažangos. O kalbant apie šitą pranešimą, mes galime pastebėti, kad vyrai tarsi nepatenka į šios, šio dokumento taikymo sritį. Kalbėdami apie socialinį dialogą ir socialinės teisės ES socialinėje politikoje, taip pat kalbėdami apie kolektyvinės sutartis, mes turime grįžti prie e, profesinio gyvenimo ir šeiminio gyvenimo suderinimo e, poreikio. Yra kai kurie klausimai, kuriuos e, paminėjo teisingai pranešėjas. Aš norėčiau jam padėkoti už šitą labai išsamų dokumentą. Jis, ji labai aiškiai teigia, kad tėvystės atostogų, motinystės atostogų apibrieštys yra didžiulė problema, kadangi kai kuriuose valstybėse E, tos savokos tiesiog yra neatskiriamos, apriepia ir vieną, ir kitą dalyką, o kitose valstybėse yra kalbama apie motinystės, tėvystės atostogas atskirai ir jų tarpusavio ryšys nėra toksai konkretus. Todėl labai svarbu pastebėti, kad valstybės narės tiesiog nuosekliai taiko ES motinystės ir tėvystės atostogų teisės nuostatas. Pirmiausia, reikėtų grįžti prie nacionalinių teisės aktų reglamentuojančių tėvystės arba motinystės atostogas. Kai kuriuose valstybėse apskritai trūksta teisės nuostatų, leidžiančių atskirti atskiras atostogų rūšis. Be to e, kompensacijų sistemos, mokėjimo sistemos skiriasi. Žinoma, kalbant ir apie tėvysės atostogas, ir apie atostogas vaikui e, auklėti. Labai svarbu užtikrinti atitinkamą profesinio gyvenimo ir šeiminio gyvenimo mm, pusiausvyrą. Kadangi turi būti užtikrintas lankstumas kiekvienam darbuotojui, todėl jie turi visuomet turėti galimybę pasiimti tėvystės arba motinystės atostogas. Dešimtajame punkte kalbama apie įvairių ES teisės aktų nuoseklę peržiūrą. galbūt mums pavyks susitarti dėl visiems priimtinų išvadų, tačiau kol kas turime visi sutikti, kad mes kol kas negalime būti lankstus tol, kol nepakankamai lankščiai įgyvendinama motinystės atostogų direktyva. Aš pritariu pranešėjai, kad reikalingos finansinės paskatos, tačiau reikėtų įsigilinti į situacija atskirose valstybėse narėse yra pakankamai daug gerų siūlymų. Aš taipogi norėčiau kai ką pasiūlyti. Žinoma, išliks ir tokių aspektų, dėl kurių mūsų nuomonės ir toliau užsiskirs. Dėkoju Ines. Ines nėra, atrodo. Monika. Monika, žaliųjų vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą pranešimo teksto projektą. Iš tikrųjų, projektas žaliųjų frakcijos manimų yra labai geras. Jame yra kalbama apie būtinybę toliau veikti, užderinant motinystės atostogas su profesinė veikla, Buvo minėta ir motinystės atostogų direktyva valstybėse narėse ir ES lygmenių reikia imtis ryštingų veiksmų, kadangi direktyvos įgyvendinimas nėra pakankamai įvertintas. Tuo labiau, kad šią direktyvą yra siekiama įvairiausių tikslų, be kita ko derinti moterų profesinę veiklą ir šeiminį gyvenimą, taip pat e, siekiant užtikrinti moteriams galimybę dirbti visą darbą dieną, bet to reikia atsižvelgti ir į neapmokamą darbą e, šeimoje auklėjant vaikus. Taigi skirtumai yra didžiuliai kokybinių ir kiekybinių požiūrių Tačiau reikėtų paminėti, kad ir vyrai vis dažniau prašo tėvystės atostogų. Moterų, didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkos procesuose. Ir žinoma, pakankamo gyvenimo, pragyvenimo minimumo užsitikrinimo E, pusiausvyrą, siekiant tam tikras, kom, numatyti kompensacijas nedirbančioms moterims. Aš taip pat pateiksiu pasiūlymų dėl viešojo sektoriaus vaidmens, pavyzdžiui, kitą pasiūlymą dėl e, apsaugos nuo atleidimo iš darbo ir dėl galimybės pateikti skundą dėl diskriminavimo ir taip pat dėl paskatų vyrams, kad jie e, dažniau išeitų tėvystės vaiko auklėjimo atostokų. Pavyzdžiui, Šveicarijoje yra mokamos e, tam tikros e, išmokos vaikui E, kurios yra siūlomos vyrui, kad jisai išeitų tėvystės atostogų. Žaliųjų manimų tų atostogų trukmė turėtų būti lanksti ir niekas negali būti įpareigotas, priverstas imti uh, panašių atostogų, kadangi kiekvienas turi turėti teisę lankščiai derinti savo profesinę ir vaikų ugdymo auklėjimo priežiūros veiklą. Thank you, eh, Laura Agija. Dėkoju, dabar Laura Agija. Dėkoju, pirmininkė. Jau prieš tai vykusioje diskusijoje minėjau, kad tai geras tolesnių diskusijų pagrindas. Mes analizuojame ir vertiname naujinius, kurie buvo pritaikyti Italijoje mūsų diskutuojamoje srityje. 2015 metais, birželio mėnesį, buvo uh, priimtas 80 įstatymo 80 mm, numerio įstatymas, dekretas ir juo buvo remiantis direktyva pri, priderintas Italijos teisynas. Manau, kad direktyva galbūt buvo šiek tiek per plačiai suprasta ir tai vedė prie tam tikrų e, nesusipratimų, bet vis dėlto tai yra kita vertus ir pagrindas toliau diskutuoti, kaip tą direktyvą reikėtų taikyti. Kokie mums yra, mm, atrodo, reikalingi pakeitimai šiam dokumentui. Sakykime, šeimos, kurios turi vaikų, kad ir kokios jos būtų, į jas visas reikia atsižvelgti. Reiškia, visos šeimų rūšys turėtų būti įtrauktos. Taip pat reikia e, remti ir tėvų, ir motinų atostogas vienodai. Moteris turėtų turėti po grįžusios iš motinystės atostogų galimybę grįžti į savo darbo vietą. Taigi jas reikia saugoti nuo atleidimo ir joms turėtų būti išlaikyta, išsaugota jų darbo vieta. Kitas dalykas, tėvai, jiems niekuomet nebūna pakankamai skiriamas dėmesys šioje srityje. Dar yra ir kitos problemos, kaip, tarp, kaip įvaikinimas ir įvaikinimas tarp valstybių. Kartais e, biurokratiniai mechanizmai yra labai lėti, o kita vertus gali būti tokių situacijų, kai e, įdarbinimas gali būti įmanomas namuose, telefono ar kažkokiu internetiniu komunikacijų keliu. Tokios visos galimybės turėtų būti numatytos. Ir tai yra netgi visiškai realizuojamas e, dalykas. Ir galbūt tokios darbo sąlygos, nuotolinis darbas prisidėtų prie šeimos pajamų ir ypač jaunų šeimų finansinės padėties gerinimo. Manau, kad šeimoms turinčiams vaikų reikia ypatingos, ypatingos socialinės apsaugos, tai būtų kartu ir akstinas turėti gimdyti daugiau vaikų. Dabar mes susidurėme su senėjančia visuomenė, su mažu gimstamumu, bet nieko nedarome tam, kad šį dalyką pakeistume, nevengėme priimti sprendimus susijusius su tėvystė, motinystė, su socialiniu ir ekonominiu tėvystės, motinystės sąlygų gerinimu. Galėtume pagalvoti kaž, apie kažką panašaus į kiekvieno piliečio minimales pajamas ir kompensuotume tokiu būdu tuos pajamų netekimus, kurios patiria tėvai augindami vaikus. Na, tokie būtų mūsų pasiūlymai. Ačiū Jums už nuveiktus darbus. Dėkoju. Dabar komisija galbūt norėtų pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę apie vykstančią diskusiją. Jeigu žinoma yra komisijos atstovai, prašau. Sveiki. Norėjome tik paminėti, pabrėžti, kad galutinė data įgyvendinti direktyvą buvo 2013 metų kovas ir komisija tikrino, kaip direktyva įgyvendinama valstybėse narise. Tam buvo taikoma pilotinė sistema, žiūrima, kaip valstybės narės priderino savo teisyną prie direktyvos reikalavimų ir buvo tikrinami socialinė ir lyčių lygybės aspektai. Ir ataskaita yra jau pateikta, ją galima pasižiūrėti komisijos puslapyje. Priklausomai nuo to, kaip vyko dialogas su valstybė nare, dėl pažeidimų komisija gali nuspręsti, nustačiusi pažeidimų, pradėti pažeidimų procedūrą. 2008 metais buvo atsimtas pasiūlymas dėl motinystės atostogų direktyvos ir Ir komisija net, netrukus paskelbė kitą iniciatyvą siekiančią geriau subalansuoti gyvenimo ir darbo e, sąlygas, bei e, darbo sąlygas ir šeimos gyvenimą. pasiūlymas turėtų prisidėti prie geresnio tėvų dalyvavimo darbo rinkoje, dalinantis atsakomybę tarp vyrų ir moterų šeimoje. Šitas iniciatyva yra plataus pobūdžio apimanti ir teisės aktus, ir nelegislatyvinio, neteisėkūros e, dokumentus. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad e, teisės aktai neturėtų e, sukelti kokiu nors nepageidaujamų šalutinių poveikių. Ir taip pat e, dokumentai, kuriuos pateikė komisija, jos politikos dokumentai neturėtų kirstis su kitais jau egzistuojančiais teisės aktais. Tai padės sustiprinti ES teisėkuros sistemą, ir šios srities politiką apskritai. Lapkričio mėnesį buvo pradėtos diskusijos su socialiniais partneriais, ką reikėtų nuveikti, taip pat pradėtos ir viešosios diskusijos, į kurią pakviesti suinteresuoti asmenys, tai yra nevyriausybinės organizacijos ir smulkios bei vidutinės įmonės, verslininkai. Mes analizuojame gautus atsakymus, nes ši iniciatyva paskelbta praeitais metais, Taigi diskusija, tiksliau analizė, diskusijos rezultato analizė dar tebe vyksta. And, uh, uh last... Labai ačiū už informaciją ir paskutinę žodį tars pranešėja. Prašom. Labai ačiū, labai ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už išsakytas mintis Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad tos idėjos e, įsikūnis jūsų pakeitimų pasiūlymais ir mes tikrai e, rasim kompromisą, kuo geresnį visiems. Ačiū. Dabar galutinė data, iki kurios galima pateikti, yra sausio 14, 17 e, vasarį, o E, o parlamente pranešimas bus priimamas kovo 16-17 dienomis. Tad dar kartą labai ačiū už tai, kad sudalyvavot pirmajame naujaisiais metais posėdyje. Kitas posėdis e, vyks e, sausio 25-ąją. Iš tikrųjų, čia kai kurie, kai kurie nariai E, įsiliejo, bet e, tikrai nuo pat pradžios e, komitete vyko labai įdomios diskusijos. Tad dar kartą visiems labai ačiū ir iki greito kitos